Good morning, dear colleagues. Good morning, everybody. Labą rytą, gerbimi kolegos. Visiems labą rytą. Pradėkime mūsų eilinį libę posėdį, kuris šiandien numatytas iki pusės pirmos, o po to po piet nuo 3 iki 18.30 ir taip pat rytoj tęsis šitas posėdis. Turiu paskelbti keletą darbo tvarkės pakeitimų septintuoju punktu, kur buvo numatytas komisijos komunikatas tarybai ir parlamentui bei investicijų bankui dėl naujos partnerystės e, tinklo su trečiosiam šalimis pagal Europos darbo tvarkė migracijos klausimų bus perkeltas 9.50 prieš 5 punktą. Šeštasis punktas dėl um, teisinės pagalbos tariamiesiams arba kaltinamiesiams vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūrų projekto. Jis bus nagrinėjamas po 8 punkto 11.30. 13 punktas. Hmm. Ignacio Korau komisijos patek, komisijai patiktas klausimas e, bus praleistas, o 15 punktas trečių šalių, e, kurių piliečiai kėsdami išorinės sienos privalo turėti vizas trečių šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas. E, taršų nustatymas. E, šiandien bus nagrinėjamas 12.30 vietoje rytojus ryto, o naujas darbo tvarkės punktas buvo įtrauktas rytoj iš ryto 9 apie e, Prancūzijoje paskelbtą nepaprastąją padėtį ir jos atitikimą ES teisėjai tokia preliminari darbo atvarkė, aišku, laikas gali keistis posėdžių vykstant ir jeigu nėra prieštaravimų, tai darbo atvarkė patvirtinta. Kalbant apie kalbas, neturime gailų ir kruatų kalbų vertimų šiandieną. Ir rytoj, o olandų vertimas šiandien po pietai pat bus panaikintas. Toliau norėčiau pritarti koordinatorių rekomendacijoms dėl pranešėjų skirimo. Konkrečiai kalbame apie pana Kirko pranešimas dėl Eurodak įsteigimo. Neskaitysiu viso to ilgo pavadinimo. E, Panas Timotė Kirko paskirtas pranešėjų. E, Ir aš laikau, kad galime tai patvirtinti ir tokiu būdu mes galime toliau tvirtinti e, 2015 metų 14-15 e, rugsėjo, 2015 metų lapkričio 10, e, lapkričio 16-19, 2015 metų gruodžio 17 ir 16 metų balandžio 20-21 dienos protokolus. Jeigu nieks neprieštarojo, tai ir juos laikoma patvirtintais. Ir dabar galima pereiti prie klausimo. Trečių šalių sąrašas, e, kurių piliečiai turi turėti vizas, kirsdami išorinės sienas. E, ir tai yra peržiūra ir šalimo mechanizmas. Komisija pateikė vadinamą išaldymo mechanizmo pasiūlymą, kur numatyta, kad trečių šalių piliečiams, kurie mm, tam tikram sąlygom neturi turėti vizų, e, gali e, sulaukti tokio reikalavimo tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis. Na, aš pirmiausia suteiksiu žodį Dijas Demera, kuris pristatys mums šitą situaciją. Ačiū pirmininkė. Labą rytą, kolegos. Kalbėsim apie vadinamą išaldymo mechanizmą. Kaip jau minėta, gegužės 26 diena. Na, Europos parlamento iš tikrųjų yra prioritetinės pranešimas. E, man taip pat. dėrybos dėl svarbių e, dėrybinių paketų susijusių su vizų liberalizavimu e, apima tokias valstybės kaip Ukraina, Kosova, Gruzija, Turkija. Ir mm, tai susiję su pranešimu projektu. E, Turime nepamiršti sutarties su Turkija esmės ir taip pat kai kurių kitų svarbių aplinkybių. Ir turime labai aiškiai visą tai prisiminti, kada dirbame savo darbą. Taigi, per pastarąsias keltą dienų aš turėjau sutikimų su kolegomis taip pat su tarybos e, besikeičiančia pirmininkaujančia valstybė ir su komisijos atstovais. Ir turiu pasakyti, kad atsižvelgiant visas aplinkybės susijusios su šita dosie, aš tikrai esu labai rimtai nusteikęs ir stengsiuosi sukurti kaip galima geresnį pranešimą. Išalimo mechanizmas yra labai svarbus, nes jisai gali turėti pasiekmių visų trečių šalių piliečiams. Um, ehm, valstybių, su kuriamis pasirašytos uh, e, sutartis dėl uh, vizų sankcijų. Ir labai svarbu numatyti visas gyvenimo pakopas. Mano pranešime stengiamasi būtent siekti šių tikslų ir aš įtraukiu tris pagrindės idėjas. Pirmoji susijusi su deleguotaisiais aktais. Veikiantis mechanizmas, taip kaip jis išdėstas komisijos pasiūlyme, užtikrina, kad e, mechanizmas veiktų per gyvenimo aktus. Tačiau mano projekte numatyta atsisakyti gyvendinančių aktų ir pristatoma situacija, kur e, sprendimas būtų priimamas per deleguotusius aktus. Parlamentas turi dalyvauti procesuose ir jisai, kaip e, viena iš įstatymą leidimo institucijų, turi teisę e, dalyvauti. Tokia mano pozicija ir aš tai labai aiškiai išdėščiau. E, vizų taikymo gražinimas visiems tačių šalių piliečiams keičia pagrindų teisės akto esmę. Ir paprastai tokius dalykus e, galima įgyventi tik tai per deleguotąjį aktą, o ne per įgyvendinimo aktą. Europos teisingumo teismo e, 2015 metų Liepo 16 dienos sprendimas taip pat e, palaiko šitą mintį. Ir čia teismas priėmė taip pat e, nutarimą dėl abipusiškumo, kas irgi paminėta mano pranešime. Taip pat norėčiau tęsti institucinių lygybės klausimą nagrinėjimą. Vizų klausimai iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir ne visais atvejais pakanka įprastinės e, teisėkuros procedūros. Aš norėčiau pabrėžti parlamento kaip vienos iš teisėkuros institucijų vaidmenį. Dažnai parlamentas e, yra įtraukiamas tais atvejais, kada kalbam apie vizų panaikinimą tam tikrai valstybė, tačiau kada vizos vėl įvedamos, atrodo pakanka vien tik tai tarybos sprendimo ir tai yra visiškai nelogiška. Taip pat aš stengiau traukti tam tikrus aspektus, kurie kol kas tekste dar nebuvo pilnai atspindėti. Taip pat aš pabrėžiu, kad trečių šalių piliečiams numatomi tam tikri saugikliai ir garantijos. Pavyzdžiui, įvedant reikalavimą, kad būtų vykdomas esminės gilios reformos. Ir be abejo, aš tikiuosi, kad mano kolegos taip pat prisidės ir dar patobulins šį pranešimą. Aš turėsiu omeny pasiūlytus pakeitimus. Turiu pasakyti, kad e, galtinės terminas yra birželio 22 diena e, teikti pakeitimams ir aš e, siūlyčiau, kad komitete balsavimas vyktų Liepos 12 dieną. Ačiū, kad išklausėte. Ir dabar esu pasirengęs išklausyti jūsų komentarų. Dėkoju, ponė Dėsdemira. Na kągi, dabar Pradėsime diskusijos. Matau šešėlinį pranešėją ponė Jotova yra salėje, taigi steiksiu žodį jai. Toliau bus e, AFET pranešėjas, kuris e, pasisakys šio klausimu, jis yra susijęs, taigi e, steiksiu žodį ir jam. Toliau savo saršė turiu ponę Bunį, ponę Bliną ir ponę Bjork. Taigi ponė Jotova dabar žodis jums. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau įterpti keletą žodžių, pridėti, pridurti juos prie to, ką pasakė ponas Diezdemira. Pirmiausia, be abejo, dėkoju už um, vaisingą bendradarbiavimą. Mes žinome, kad esame tam tikrų es mechanizmų numatytų tiems atvejams, kada valstybės narės arba trečiosios šalis um, padaro tam tikrų pažeidimų kai kurie šitų mechanizmų nenaudojame. Pavyzdžiui, mes vis dar ginčiame su komisija apie taip vadinamą vizų abipusiškumo mechanizmą. Septintasis sudarties straipsnis taip pat yra prieštaringas. Prieš kurį laiką mes mėginome suaktyvinti šį straipsnį Lenkijos atžvilgiu, tačiau taip nenutiko dabartinis abipusiškumo mechanizmas niekada nebuvo panaudotas. Jeigu keliame klausimą, kodėl taip įvyko, komisija pasakys, kad um, niekada neprireikė to daryti. Kita vertus, mes sulaukėme tam tikrų signalų, kad tokia procedūra, toks aktyvavimas pareikalautų didžiulių pastangų, e, didžiulių biurokratinių procedūrų. Aš manau, kad mes turėtumėm pasistengti reformuoti šį mechanizmą. Mes bent jau tikrai laikysime tokios pozicijos. Visų pirma, norėtumėm tvirtai laikytis pozicijos, kad komisija turėtų taikyti deleguotusius aktus, o ne įgyvendimo aktus. Tokių sprendimų tikrai negalima priimti, neatsižvelginti parlamento nuomonę. Antra. Nemanau, kad tai labai reikšmingai, e, kad, kad, kad toks reikšmingas padidėjimas yra adekvatus. Mes kalbame apie slengstinę 50 procentų ribą tam tikram laikotarpiu, tačiau tai nėra adekvatu, kadangi ne viena valstybė narė per pastarus keltą mėnesių jau priėmė labai nemažai trečių šalių piliečių. Toliau, komisija turėtų e, galėti aktyvuoti šį mechanizmą tada, kada redmisijos sutarčių yra nesilaikoma. Čia aš kalbu, pavyzdžiui, apie sutartį, kuris, sutartis, kurias pasirašo e, valstybės narės ir trečiosios šalis. Ir galų gale e, notifikavimo arba pranešimo mechanizmas taip pat yra labai svarbus. E, labai svarbu sukonkretinti ką reiškia viešoji tvarka, kuri yra minima valstybės narėse. E, manau, kad šią savoką reikėtų toliau išaiškinti, toliau plėtoti ir taip pat manau, kad e, turėtumėm tęsti darbą mm, gero bendradarbiavimo dvasioje ir rezultatas turėtų būti geras. Man tik pranešė, kad ponė Mliner pakeičia poną Jezak, Alde šešėlinį pranešė, taigi dabar ir suteiksiu jai žodį. Ačiū, ponas Ježi atsiprašo, kad negali dalyvauti, todėl paprašė ištiesyti jo pažiūras ir jo mintis. Jis, panas Ježi, palaiko komisijos pasiūlymą ir mano, kad reikia peržiūrėti išaldymo, vizų išaldymo mechanizmą, atsižvelgiant dabartinį kontekstą e, esamą staciją ir taip pat e, reikia atsižvelgti į komisijos pasiūlymus dėl visų liberalizavimo e, Ukrainos, Gruzijos ir kai kur kitų valstybių atžvilgių. E, mes mano, jisai mano, kad labai svarbu, jog komisija galėtų greitai suaktyvinti mechanizmą, kada išpildomas reikalingos sąlygos. Taip pat jo požiūriu reikia labiau prisiderinti prie realybės ir mechanizmas turi būti lankstesnis. Jis ypatingai sveikina uh, E, reikalavimą, kad būtų laikomas redmisijų starčių, tačiau e, toks padintas lankstumas turi būti taip pat lydimas aiškių garantijų. Ir šitos garantijos turėtų apimti pagrindės e, žmogaus teisės. Pagrindinės žmogaus teisės. E, taip pat e, pats Ješak sveikina pranešėjo pasiūlymą stiprinti parlamentarų dalyvavimą procese ir Alda iš tikrųjų sveikintų, kad e, būtų pereita apie deleguotų aktų, kaip siūlo pranešėjas savo pranešime. Tai tiek, ačiū. You, Mrs. Mlinar. Uh... Pone Lina, pone Bjork pakeičia pone Veržijat. Ačiū. Šiandien Marija Kristin negalėjo atvykti, todėl Turiu jos pasisakymą ir jį perskaitysiu. Aš kalbėsiu prancūziškai. Marija Kristin pabrėžė, jog jinai dėkinga pranešėjai už kartu atliktą darbą. Jinai žiūri į e, šį mechanizmą dabartinių diskusijų, be kita ko ir dėl Turkijos kontekste. Ir jinai mano, jog turėtume būti atsargus įgyvendami migracijos politikos ir vizų politikos e, tikslus. Jinai mano, kad e, vizų politika, taip kaip jinai čia naudojama, ne, negali būti naudojama tokiam tikslui. Taip pat jinai kalba apie sąlygas ir kriterijus bei uh, tvarką, procedūras. Kalbant apie kriterijus, jinai pabrėžė, jog labai svarbu, kad būtų nustatyti kriterijai, kurie e, bus naudojami ne tik tai kaip priemonės įgyvendinti migracijos e, politikai, valstybės e, narės turi naudoti tas priemonės užtikrindamos e, žmogaus teisės ir prieglapšio teisę. Toliau kiti aspektai, pagrindinės teisės, žmogaus teisės trečiosiose valstybėse. Mm, jeigu yra liberalizuojamas vizų režimas, tai e, logiška būtų nagrinėti ir vizų e, suspendavimo atvejus esant pažeidimams. Pra, pranešėja Pranešėjas mano, kad e, tai turėtų būti gyventa deleguotų aktų būdu, kad e, parlamentas galėtų dalyvauti tame procese. Ir kol kas tada tiek. Ačiū, pane Bjark. Kadangi dabar kalba šešėliniai pranešėjai ir ponė Kirchhoff atvyko kalbėti ponios Makovei vardu, tai ir jai suteiksiu žodį. Pone Kirchhoff, prašau. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. Ponios Makovei vardu norėčiau pateikti jos pastabas. Ji norėtų aiškiai pasakyti, kad pritarė tam, kad reikia sustiprinti sustabdymo mechanizmą, kad būtų galima užtikrinti pasitikėjimą dėl esamų vizų liberalizavimo susitarimų. Tai yra ypač svarbu, kad būtų galima veiksmingai reaguoti į nenumatytas situacijas ir kad nereikėtų laukti naujų teisės aktų. Ji pritarė komisijos pasiūlymui kuriuo, su kuriuo būtų sumažinti terminai, kad būtų galima taikyti paprastesnę procedūrą ir kad taip pat taikyti sustabdymo mechanizmą. E, ypatingomis situacijomis ji mano, kad reikėtų paprastai padidėję e, tų prašymų, kurie yra atmetami O readmisijos susitarimas, kurį sudaro ES arba valstybė narė su tam tikra šalimi, e, tai tame susitarime paprastai numatomi readmisijos e, dalykai. Dėl grėsmės visuomenės saugumą arba nacionaliniam saugumui. Tai jie nepritarė trečiam pakeitimui, kuriame rašoma, kad mechanizmas gali būti naudojamas tik ypatingomis situacijomis. Ji yra įsitikinusi ir ji pritarė Europos komisijos pasiūlymui, kad sustabdymo mechanizmas galėtų būti naudojamas bendriau, jeigu padidėtų nelegali migracija ir dėl prašymų, dėl prieglopšio, dėl readmisijos susitarimų arba jeigu kiltų grėsmė nacionaliniam saugumui. Ačiū, ponė Kirkop. O dabar suteiksiu žodį ponai Saros Volski. Jis yra AFET komiteto pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Aš esu pranešėjas dėl vizų liberalizavimo klausimo Ukrainai. Mes ir vakar tuo klausimu kalbėjome ir norėčiau pasisakyti dėl sustabdymo mechanizmo. Vizų liberalizavimas yra labai svarbi priemonė, turint galvoje ES saugumą ir užsienio politiką. Taigi tai yra ne tiek vidinis aspektas, reikėtų atsižvelgti ne tik į vidinius aspektus, bet ir į išorinius. Ir kai dėl Kosovo, Gruzijos, Turkijos ir kitų šalių e, liberalizavimo planų, tai reikėtų nustatyti tam tikrus tikslus, kurie turėtų būti gyvendinami, kad e, suteikus bevizį režimą e, būtų, nebūtų liaujamasi toliau dėti veiksmų. Todėl reikalingas stebėsenos mechanizmas, su kurio pagalba būtų galima užtikrinti ES lakstumą, siekiant patikrinti, ar pavyzdžiui, ir toliau, kad, ir toliau nebūtų, kad būtų taikomi kovo su korupcija ir kiti įstatymai. AFET komitete mes manome, kad tai yra ir užsienio politikos priemonė, o pasiūlytas sustabdymo mechanizmas yra nepakankamas, nes teigiama, kad šis susitelkiama tik į migracijos rizikas. Reikėtų, kad ir toliau būtų gyvendinami numatyti standartai ir rodikliai. kai suteikiamas bevizis režimas, su sąlyga, kad nėra jokių rizikų susijusių su migracija, ką minėjo kolegos, reikia užtikrinti, kad ir toliau būtų taikomi tie rodikliai, kad jie nebūtų atšaukti. Ir mes manome, kad būtų galima įtraukti ir reikėtų įtraukti šį aspektą į sustabdymo mechanizmą. Ir iš vakar AFET komitete vykusių diskusijų galėčiau pasakyti, kad yra pasiūlymas įtraukti šį aspektą ir AFET komitetas tam pritarė. Mes manytume, kad ši priemonė nėra taikoma vienai konkrečiai šaliai, ji gali būti taikoma visoms šalims dėl galimybės atvykti į ES šalis be vizos. Turėtų būti nurodyti objektyvūs kriterijai, kurie yra susitarimuose. Jau ne vienerius metus taikoma tokia praktika. Ir AFET komitete norėtume, kad į kiekvieną susitarimą su trečiosiomis šalimis būtų įtraukta nuostata dėl žmogaus teisų. Taigi dėl žmogaus teisų, teisinės valstybės, demokratinių standartų, demokratijos rodiklių. Visą tai galima įterpti ir su, pririšti, susijęti. Tai konkrečiau, nenurodant konkrečių šalių. Ir galbūt būtų galima paminėti tuos rodiklius, kurie yra nurodyti VLAP susitarimuose arba kitose susitarimuose. E, šios rodiklius nurodo Tarptautinis valiutos fondas, sudarydamas susitarimus su kitomis šalimis. Taigi, AFET komiteto pozicija yra tokia. Mes norime jūs informuoti dėl šio aspekto. Uh, ir pateiksime pasiūlymą raštu, kad būtų atsižvelgta ne tik į migracijos riziką, bet ir užsienio politikos tikslus, kad visa tai būtų įtraukta į sustabdymo mechanizmą ir kad būtų galima užtikrinti, kad su užsienio politika susiję tikslai ir toliau būtų įgyvendinami. Kad jie nebūtų atšaukti ar kad nebūtų užmiršti. Ačiū Jums toliau, panas Boniai. Ačiū. Norėčiau padėkoti Augustin už puikiai sustruktūrizuotus pasiūlymus dėl pakeitimų ir už šešėlinių pranešėjų pastabas, nes šis sustabdymo mechanizmas yra labai svarbus. Tai yra papildoma priemonė vizų liberalizavimo procese visiškai pritariu tam, kad turėtume pritarti tiems pakeitimams, kurie yra susijęs su deleguotaisiais aktais ir su tuo, kad parlamentas būtų įtrauktas į sprendimų prieimimą proceso pradžioje ir kad būtų vėliau po pertraukos galima priimti teigiamus sprendimus. Šie kriterijai turėtų būti aiškus. Manau, kad reikėtų prisiminti vienodą požiūrį ir prisimenu, ką pristatė ponas Volskis, tai yra labai svarbu, bet kita vertus turime prisiminti, kad kai iš tam tikrų šalių reikalaujame pasirengiant vizų liberalizavimui, rasti tam tikrus sprendimus arba įgyvendinti tam tikras su teisinė valstybė susijusias nuostatas, tai turime tuo pačiu galvoti ir apie savo valstybių narių pareigas. Mano nuomonė, Nebūtų gerai, jeigu būtų nurodyti tokie reikalavimai, bet kita vertus nebūtų jokių priemonių e, valstybėse narise, kuriuose yra problemų susijusių su teisinė valstybė. Ir norėtųsi judėti pirmin, žinome, kad sprendimai dėl vizų liberalizavimo Turkijai, Kosovui, Ukrainai ir Gruzijai tikriausiai e, bus patvirtinti rudenį. Todėl norėtume pasakyti ir kitiems partneriams, ypač Ukrainai ir Gruzijai, kad patvirtinome Libe komite e, šį sustabdymo mechanizmą ir kad tos šalys dirbtų atsižvelgdamos į nustatytus terminus. Ir kadangi pakeitimus bus galima pateikti iki birželio 22 dienos, bet jeigu mes galėtume dirbti sparčiau ir jeigu Libė komitete galėtume balsuoti anksčiau ir aptarti, tai galbūt būtų galima už šias nuostatas balsuoti Liepos mėnesio plenarinėje sesijoje. Bet manyčiau, kad vis tiek reikia šį klausimą spręsti iki atostogų. Ponas Dahovski. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerai parengtą pranešimą. Puikiai padirbėta. Dar kartą ačiū. Norėčiau padėkoti ir visiems bendra pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio darbo. Didžiausia susirūpinimą kelia štai kas. E, jau juda procesas ir mes kalbame apie tuos stabdžius netidėliuotinomis aplinkybėmis. Taigi prieš suteikdami bevizį režimą turime užtikrinti, kad būtų užpildytos visos sąlygos, kad galų gale nereikėtų naudoti to E, sustabdymo mechanizmo. Didelis trečiųjų šalių piliečių srautas rizika susijusi su saugumu ir visi tie, visos tos problemos ir klausimai, kurie yra nurodyti tekste, visa tai turi būti tam, jeigu norime taikyti sustabdymo mechanizmą. Bet aš norėčiau užduoti klausimą dėl Kosovo. Jeigu pažvelgtume į duomenis nuo 2013 metų, tai pamatytume, kad Kosovo piliečiai regis atitinka visas tas, visus tuos susirūpinimus dėl grėsmių, dėl saugumo rizikos, dėl e, nepagrįstų prašymų, dėl prieglopščio ir Vokietijos vidaus reikalų ministerija teigia, kad Kosovo piliečiais, ka, piliečiai kartais keliauja su Serbijos išduotais pasais, todėl ir jie įvykdo labai daug nusikaltimų. Ir kai aptarėme šį pranešimą, tai atkreipkime dėmesį ir šį svarbų klausimą. O dėl Turkijos tai mums buvo pasakyta, kuo greičiau priimti sprendimą dėl vizų liberalizavimo, nes šiaip ar taip vis tiek bus toks sustabdymo mechanizmas. Bet pritaikius tą sustabdymo mechanizmą, e, gali būti problemų. Ir iš tikrųjų aš e, važiavau traukiniu, kuris buvo sustabdytas ir tikrai e, nemalonus jausmas ir tikrai ne iš pirmo karto suveikia. Taigi Pirmiausia, kalbėkime apie prevenciją, o tik po to apie gydimą. Toks būtų mano politinis pranešimas. Ačiū, ponė Zdehovski. O vėl, prieš vėl suteikdama žodį pranešėjai, kreipsiuosi į komisijos ir pirmininkaujančios valstybės narės atstovas. Pirmiausia, komisijos atstoviai suteikiu žodį. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Ačiū pranešėjui, ačiū komitetui už tai, kad suteikė prioritetą šiam dokumentui. Ir pranešėjas dirbo labai greitai. Todėl mes ir šiandien galime aptarti šį dokumentą ir apskritai dėkoju už bendrą komisijos pasiūlymo palaikymą, pritarimą nes e, komisija norėjo užtikrinti laisvumo ir kad dabartinis sustabdymo mechanizmas būtų veiksmingesnis, kad jį būtų lengviau galima taikyti. Komisija pasižymėjo, pranešėjo pakeitimus dėl papildomų kriterijų traukimo, jeigu atsiranda grėsmė nacionaliniam ar visuomenės saugumui Dėl deleguotųjų aktų taikymo, leiskite pasakyti, kad komisija numatė sustabdymo mechanizmo tikslinę peržiūrą, kad būt, šį mechanizmą būtų galima taikyti lengviau. Dabartinėme, dabar yra numatytas įgyvendinimo aktas dėl vizų liberalizavimo, kai bus išpildytos sąlygos, tačiau tai yra teisės aktų visų institucijų klausimas, sprendimas dėl to, ar reikėtų taikyti deleguotusius ar įgyvendinimo aktus. Po to nuoroda dėl ataskaitos ir statistikos, manau, kad tai irgi labai svarbu, kaip teigia pranešėjas, e, sustabdymo išimčių dėl vizų sustabdymas yra labai svarbus mechanizmas, jis gali turėti įtaką santykiams su šalimis, todėl tai turi būti pagrysta duomenimis. Ir komisijos pasiūlyme yra numatyti aiškus įrodymai, aiški informacija, kuria remiantis būtų galima priimti tokį sprendimą. Šiaip ar taip, ačiū pranešėjai. Ačiū. Pone Kelė, jie atstovauja pirmininkaujantiems Niderlandams. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Sveikinusi su visais Libė komiteto nariais. Ačiū, kad pakvietėte. Mes e, pritarėme e, pono Remeros pranešimo projektui. Mes kalbėjomės ir su šešėliniais pranešėjais, ir su pirmininku. Taryba pritarė dokumentui, pakeistam dokumentui dėl sustabdymo mechanizmo. Taryba patvirtino savo poziciją. Ir taryba patvirtino komisijos pasiūlymą šį bėtą įtraukusi, atsižvelgdama į valstybių narių pagėdavimus sustiprinti šią priemonę ir taip pat e, padaryti ją lankstesnę. Ji yra siejama su, vidau, su viešaja tvarka, su visuomenės saugumo, kai kurios valstybės narės e, dirbo su kelio gairėmis, yra, kuriuose yra nurodyti aiškus kriterijai. Jeigu valstybių narių didžioji dauguma praneštų, kad tam tikra valstybė netitinka nustatytų kriterijų, tuomet reikėtų taikyti šią priemonę šešiems mėnesiams e, sustabdyti bevizį režimą. Ir šio sustabdymo mechanizmas būtų taikomas e, Turkijai, Kosovo Gruzijai. Mes išnagrinėsime Europos parlamento poziciją, tikimės, kad greitai įvyks trišalis dėrybos dėl šio pasiūlymo, dėl laikino sustabdymo mechanizmo. Ačiū. Ačiū, ponia Kaly. Ir vėl žodis pranešėjai ponai Dies Demerai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Devini kolegos pasisakė ir tai rodo, jog šiam pranešimui skiriama pakankamai svarbos. Dėkuoju visiems pasisakiusiems kolegams. Pradėsiu nuo to, ką sakė, ką sakė pirmoji, sakysi kolegė. Būtent e, dėl abipusiškumo mechanizmo. Čia mūsų pozicijos e, praktiškai sutampa. Mes e, einame tikrai tą pačią linkmę, dėl to nebijokite. Kita vertus, jūs e, taip pat pabrėžėte būtinybę įgyventyti tai per deleguotus aktus, nes tuomet parlamentas gali tinkamai e, dalyvauti teisėkuros procese, remiantis 15 e, e, metų teismo sprendimu. Aš taip pat pasižymėjau, jog jūs remiate komisijos pranešimą, ponė Gjörn, jūs skaitėte tą poziciją Kristinos vardu. Aš sutinku su ją. Iš tikrųjų, turime siekti, kad e, tai būtų gyventa deleguotų aktų forma. Jinai taip pat yra sunerimasi dėl e, žmogaus teisų laikymosi, ypač turint omenyje trečiasias valstybės, tačiau aš noriu čia paminėti trečią punktą trečiųjų valstybių piliečių teisų ap apsauga. Ir šito klausimo mūsų pozicijos taip pat e, e, sutampa. Toliau e, kolega Boni. Jisai man padėkojo, aš taip pat jam dėkoju už paramą, už mano pozicijos e, remimą dėl deleguotų aktų kadangi šie aktai sustiprina Europos parlamento vaidmenį, aš taip pat pabrėžiu, jog e, turi būti taikomi vienodi standartai visoms valstybėms, jisai minėjo Gruziją ir Ukrainą. Aš tai tą patį pasakysiu dar ir e, dėl e, Turkijos. Man labai malonu konstatuoti, kad mes galėsim dabar greičiau pasistumėti į priekį. Tikiuosi, kad mums e, pavyks greitai e, išspręsti mums kilusius klausimus. Mes dirbam kol kas tik tai keletą savaičių. Toliau, e, bičiuliai, Tomas nori pasakyti ačiū už malonius e, žodžius buvo paminėta metafora dėl e, metafora minint e, traukinio avarinė, avarinius stabdžius. Man visiškai patiko tas palyginimas. E, visi žinome, jog statistika kartais nėra pakankamos uh, kokybės ir Turkijos atvejs taip pat susijęs su tais avariniais stabdžiais, kurias tu minėjai. Taip pat e, noriu padėkoti komisijos, vidaus reikalų generaliniam direktoratui. E, komisija labai diplomatiškai e, priėmė informaciją apie pakeitimus. Žinome, jog prašymas dėl deleguotų aktų yra minimas teismo minėtame sprendime. Norėčiau pasakyti, poniai Malstrom, kad jai e, reikėjo imtis kitų priemonių kreipiantis į teismą. Aš puikiai suprantu, jog statistika yra labai svarbus aspektas. Tarybos atstoviai noriu pasakyti, jog e, aš jau esu dirbęs e, su ją ir man patiko tas bendras darbas. Aš e, manau, kad mes turime padaryti sustabdymo mechanizmą lankstesnį. Toliau. E, Viešojo saugumo užtikrinimas taip pat yra svarbus dalykas. Mes turime turėti greitai ir veiksmingai gyvendamų priemonių, kurios galėtų būti taikomos toms, valstybės, kurio, toms valstybėms, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų. Dėkuoju dar kartą už bendradarbiavimą ir toliau stengsimės dirbti kartu, kaip galima greičiau. Uh, is... Uh, Ačiū prašome pateikti pakeitimus iki birželio 22 dienos, o balsavimas lygiai numatytas, atsiprašau, atsiprašau, e, patį svarbiausią dalyką palikau pabaigai. Atsiprašau, e, kad nepaminėjau to, ką jūs sakėte apie AFET nuomonę. Iš tikrųjų, mūsų nuomonė labai svarbu peržiūrėti sustabdymo mechanizmą atsižvelgiant į ES užsienio politiką. Ačiū už pastabas, tikrai jas įtrauksime. Ačiū, ponė Diezdemera. Taigi, vidurdienį, birželio 22 dieną. Prašome pateikti pakeitimus, o balsavimas yra numatytas Lybe komitete Liepos 12 dieną. Dabar pereikėme prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra septintas darbo tvarkės klausimas 2016 metais metais, birželio mėnesį, migracija paskelbė susitarimą dėl migracijos ir dabar norėtume sužinoti, kaip komisija vertina migracijos išorinį metmenį, todėl pakvietėme komisijos atstovą, pana Leonelo Kabričiai, jis yra atsakingas už pasaulinius reikalus tame tarpe migraciją. E, Europos išorės veiksmų tarnyboje, jis atstovauja komisiją, atsižvelgdami į tai, mes pakvietėme ir AFET atstovus, jie irgi dalyvaus keičiantis nuomonėmis. Taigi, prašau, ponia Gabričiai, žodis jums. Thank you, Chairman. Uh... Ačiū, pirmininkė. Be kita ko pasakėte, kad aš komisijos atstovas, bet aš iš tikrųjų atstovauju e, Europos išorinių veiksmų tarnybą, tačiau mano širdis be abejo dar tebėra su komisija. E, bet kuriu atveju mes tą darbą darome bendrai. Taigi norėčiau pasakyti, kad visi gavote patį komunikatą. Tikiuosi, kad taip pat gavote ir pranešimų spaudai paketą, kuris pridedamas. Jis palengvina skaitimą ir kas yra svarbu šitame komunikate tai iš tikrųjų tai, kad gale yra rekomendacija Europos tarybai patvirtinti šį komunikatą ir labai svarbu dabar bus pamatyti, ar e, valstybių bei vyriausybių vadovai patvirtins, pritars tiem pasiūlymam, rekomendacijoms, kurios ten išdėstus, kas yra labai svarbu, m, mm, kalbant apie komunikato žinę. E, ten yra du aspektai, sakykim taip, dvi kryptis vienoje iš jų pakartojami tam tikri principai ir koncepcijos, kurios buvo iki šiol naudojamos. Tiesiog norime, kad visą tai būtų pakartota jau valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenių. Na ir visų pirma, čia kalbame apie migracijos išorinį dimenciją. Kitas aspektas yra savotiškas kelio grindimas. Uh, aktyvesniam es dalyvavimui išorinėje dimensijoje, taip pat kviečiant valstybės narės prisijungti prie to proceso, nes, kaip mes žinome, niekas to padaryti pavienių negali. Taigi trumpai ir pakalbėsiu apie tos du aspektus. Pirmiausia, dėl principų, kuriuos norime pakartoti šiame komunikate. Vienas iš jų yra kertinis principas ir tai reiškia, kad kad ir ką mes darytumėm išorinėje srityje su trečiosiomis šalimis, visą e, turi būti grindžiama partnerystė. <clears throat> Ką tai reiškia? Mes negalime apriboti savo žinios vien tik tai griežtų elementų dėl gražinimo. <clears throat> Visa, visa diskusija apie migracijas e, be abejo prasidėjo nuo teisingumo ir vidaus reikalų ministerijų e, darybininkų, kurie teisingai akcentavo šį aspektą, bet negalime užsipulti trečių šalių, sakydami, kad E, tiesiog e, pasiūlysime jum e, meduolį, jeigu primsite tam tikrus žmonės, arba panaudosime lasdas, jeigu jūs jų neprimsite. Taip negalima elgtis, reikia užmėgs partnerystę su šiomis šalimis. Taip pat reikia kalbėtis su šitomis valstybėmis apie migracijos problemą, žinant ir puikiai suvokiant, kad dažnai tos trečiosios šalis, mm, į kurias mes kreipimės dėl gražinimų, jos pačios patiria labai intensyvų migrantų spaudimą. Užtektų paminėti, pavyzdžiui, Tunisą. Be abejo, teisinga yra dėrėti su Tunisu, sakyti, kad jie turi mm, dėti pastangų, e, mm, priimti gražinamus nelegalus, tačiau nepamirškime, kad pačiame Tunise yra gal koks milijonas ar daugiau pabėgėlių iš Libijos. <clears throat> Taigi, apibendrinant, e, mes turime pripažinti, kad e, mūsų santykius su trečiosiomis šalimis negalime akcentuoti tik tai savo interesų. Turime mėginti partnerystės būdu spręsti tos migracijos sukeliamas problemas ir spaudimą. E, ir tik tai pasieksime rezultatų. Antras elementas, kuris kartojamas čia yra vėlgi būtent susijęs su to holistiniu požiūriu. Tai yra, kad visos priemonės, visi svertai turi būti panaudojami dvišaliuose politiniuose dialoguose. Ką norime to pasakyti? Vėlgi pateiksiu to paties Tuniso pavyzdį. Tunisas, kur, šalis, kuri mm, patenka į, mm, partnerys, į kainysės politiką, ji pasirašė asociacijos sutartį, e, patenka į mm, laisvas pramonių prekių prekybos sutartį pasirašytas ES. Ir jeigu kalbame apie tai, ką būtų galima padaryti, e, sprendžiant e, migracijos problemas, skaitant ir gražinimus, <clears throat> iš esmės turime visą jau egzistuojančią platformą kurios rėmose mes aptarėme ir žemės ūkio, ir prekybos klausimus, ir saugumo klausimus, ir teisinės valstybės klausimus. Faktiškai mes turime na, 360 laipsnių holistinį arba visapimantį dialogą su šitą valstybę. Ir be abejo, mūsų dvišalėme dialogė esama tam tikrų e, aspektų, kuriuos e, gali reguliuoti ir tvarkyti ES, nes tai yra jos įgaliojimus rytis, pavyzdžiui, atviros oro dvies sutartis Open Sky, e, kas prisideda prie turizmo skatinimo mm, investicijų ir taip toliau, tai be abejo vienas iš tų didžiųjų meduolių, kuriuos mes galime jiem pasiūlyti. Uh, Ir tai priklauso bendrijos kompetencijai, kadangi Open Sky programa iš tikrųjų priskirta bendryjai tvarkyti. Tačiau matome, kad to nepakanka. Jeigu norime žengti bendradarbiavime tolesnius žingsnius, taigi komunikate aiškiai pasakyta, kad valstybės narės pačios taip pat turi įsijungti ir dalyvauti. Nes valstybės narės dažnai turi tam tikrų dvi šalių, privilegijuotų, nusistovėjusių ryšių su vienom ar kitom valstybėm. Ir čia ES nelabai ką gali pakeisti, jeigu tam tikros valstybės labiau yra paveikiamos migracijos iš tam tikrų trečiųjų šalių, jos negali tikėtis kad um, užteks pamosuoti tą mėlyną Europos vėliavą su 12 žvaigždučių arba um, tokiais įrankiais kaip tas Open Sky, sakysim, sutarimas. Um, to nepakanka, reikia pasistengti patiems. Na, aš truputį ironizuoju, bet um, iš tikrųjų sakyčiau, kad ten, kur galima, be abejo pasinaudokite praktikoje Lisabono starties dvasia. Um, bet darykite kažką ir patys. Na ir dar viena dalis, kuri labai svarbi ir kuri paminėta komunikate, jeigu norim iš tikrųjų kažko pasiekti, tai yra holistinis požiūris, partnerystė ir bendradarbiavimas tarp institucijų ir valstybių narių, siekiant konkrečių rezultatų. Ir trečioje dalyje kalbam apie tai, kaip reikėtų stiprinti ES indėlį imigracijos klausimų sprendimą. Na ir tai apibendrintai pavadinta Europos investicijų planu. Kitaip sakant, bandome pasakyti, kad e, galima pamiršti bet kokią viltį spręsti visus susikaupusius klausimus ir problemas, panaudojant vien tik tai įprastinės priemonės, jau galiojančius e, vystimo pagalbos mechanizmus ir e, tam skirtas lėšas. Iš tikrųjų, e, tų lėšų tikrai nepakaks ilgalaikiam problemams spręsti, ilgalaikiam iššūkiam spręsti ir valstybės e, turi ieškoti papildomų, ieškų, nes, e, papildomų lėšų, nes e, Iš tikrųjų, e, valstybės, ypatingai piečiau Saharos esančios Afrikos valstybės, vis labiau skursta ir tai yra problemų šaltinis. Taigi mes turime iš tikrųjų iškoti e, sprendimo šaltinių taip pat ir tarptautinėje bendruomenėje, ES finansiniuose mechanizmuose, stengdamiesi e, sukurti gyvybingą socialinį ir ekonominį sektorių tose valstybėse partnerėse tam, kad jos pačios galėtų prižiūrėti savo sienas, e, kad būtų mažiau skurto, žmonės mažiau bėgtų ir panašiai. Tai yra e, vėlgi reikia investicijų plano, kuris apima e, ne tik tai lėšas numatytas dabartiniam bendradarbiavimui arba vystimosi pagalbai, bet reikia plėsti investicijas, įtraukti tarptinės finansų institucijas ir panašiai. Tai bus be abejo didžiulis iššūkis Europai ir ypatingai kalbant apie Afriką, nes Europa Afrikoje dabar šiek tiek praranda savo pozicijas, pavyzdžiui, lyginant su Kinija ar panašiai, ir tai turi tiesiog ginti savo interesus. Taigi, iš esmės, e, raginame strategiškai peržiūrėti mūsų partnerystę ir ypatingai iš socialinių ir ekonominių pozicijų e, su šiomis valstybėmis. Tai turės būti plėtojama ir ateityje, Bet e, šie aspektai yra labai svarbus ir nemanome, kad be jų būtų galima kaip nors pakeisti tendencijas e, e, dabartinės prognozijas, pavyzdžiui, vidutinio ir ilga, ilgalaikio laikotarpio perspektyvai yra niūrios. Galima kalbėti apie kelišimtus e, nelegalių migrantų, kelišimtus tūkstančių nelegalių migrantų arba milijonus pabėgėlių, tačiau mes pamirštame, kad e, šiaip jau visame tame regione e, yra nuo 16 iki 18 tūkstančių e, milijonų mm, asmenų, kurie priversti palikti savo gyvenamasis vietas. Ir tai be abejo akcentuoja ES atsakomybę e, mm, kaip, dalį, kaip dalies mm, tarptinės bendruomenės. Mes turėtumėm būti savočki lyderiai arba bent jau kalbėti ryškesniu, garsesniu balsu. E, štai šių metų rugsėjai vyks e, jungtinių tautų renginys, e, paraleliai su Obamos iškeltą iniciatyvą pabėgėlių klausimų ir čia mes be abejo turėtume pasireikšti. Taigi tiek būtų iš mano pusės ir dabar galiu atsakyti klausimus. Ačiū. Mano kaip čia dabar, pana Bizėkė Vienis, suteiksiu žodį, atsiprašau, jeigu netaip ištariau pavardę. Ačiū, ponė pirminkė. Iš tikrųjų noriu tik tai papildyti tą, ką jau pasakė Lenelį apie komunikatą. Iš tikrųjų, tai yra išorės veiksmų tarnybos ir komisijos bendras darbas, bendra pastanga. Ir kadangi aš atstovauju vidaus reikalų generalinį direktoratą, mums tai yra svarbus žingsnis. Jis grindžiamas dviem vertybėm, jeigu galiu tai pasakyti. Visų pirma, testinumas ir be kita ko, iš tikrųjų jau apžvelgta tai, kas buvo nuveikta tiek um, viduje, tiek ir išorėje, kadangi jau daugelį metų mes tobuliname tam tikrą metodiką, požiūrį į trečiasias valstybės. Um, galbūt tai nėra patys veiksmingiausi mechanizmai ir tas ir sukelia dabartinė situacija. Tačiau mes nepradame nuo nulio. Mes e, stipriname migracijos e, mobilumo reguliavimo e, paketus, atrašomas e, įvairios vizų išdavimų palengvinimo sutartys, mobilumo partnerystės susitarimai ir panašiai, esame jau žengę tam tikrų žingsnių ir galima būtų paminėti taip pat aukšto lygio dialogus kurie buvo organizuoti per pastarosius keletą mėnesių arba valetos aukšto lygio sutikimą. Remdamiesi šitais jau nuveiktais dalykais, e, mes norime dabar didinti efektyvumą. Ir dauguma komunikato mm, ir yra skirta būtent migracijos partnerysčių klausimams ir kitiems panašiams dalykams. E, mm, migracijos partnerystės mm, temoje Be nesvarbiausias dalykas būtų migraciją perkelti į mūsų išorinių santykių na, pagrindinę srovę ir <clears throat> pasinaudoti vidaus reikalų generalinio direktorato DJ Home e, priemonėmis. Nes Taip pat e, komunikate kalbam apie tą holistinį požiūrį, kad reiktų panaudoti visas mums turimas, mums prieinamas priemonės. E, ir be abejo, mm, partnerysčių su trečiosiomis šalimis kūrimas yra jungtinė veikla, mes turime pasiskirsyti atsakomybę. Esame dalykų, kuriuos ES yra pasirengusi padaryti, bet mes be abejo taip pat tikimės, kad ir trečiųjų šalių mm, atstovai iš savo pusės priims tam tikrus e, įsipareigojimus šioje srityje. Na ir dar labai svarbu, kad mm, veiksmų arenoje dalyvautų ir valstybės narės. Negalime kalbėti tik tai apie Europos Sąjungą. Ne vien dėl to, kad ne visos atsakomybės rytis yra deleguotos, bet ir dėl to, kad kai kurios, kai kurios valstybės narės turi glaudesnių ryšių su tomis trečiosiamis šalimis, kai kurios turi privilegijuotų ryšių, privilegijuotą prieigą. Uh, ir ES kaip po tokia, tokios privilegijuotos paties neturi. Dėl to mes turime derinti savo veiksmus, suvienyti pastangas, nuosekliai kalbėti ir pateikti tą pačią žinią. Kalbant apie migracijos partnerystę, be abejo, be migracijos komponento yra taip pat ir kitų komponentų, kuriuos norėtume matyti iš DJ Home perspektyvos. Uh, Tai yra priekybos, e, vystimosi pagalbos klausimai ir kai kurie kiti sektoriniai klausimai, kurie gali būti svarbus tam trečiosiam šalim. Tačiau be abejo, dėl to mes turime vėlgi kalbėti su trečiosiam šalimis, įsiklausyti į jų poreikius ir išsiaiškinti, kur jų interesai glūdi. Yra trys e, trumpalaikiai partnerystėms keliami tikslai, tai yra gelbėti gyvybės, e, sustiprinti bendradarbiavimą migrantų gražinimas rytyje ir taip pat E, stiprinant trečiasias valstybės, e, didinant jų atsparumą, ypatingai, kai kalbame apie trečiasius šalis, kurios tapo tranzitinėmis valstybėmis ir e, kuriuose apsistojo taip pat daug pabėgėlių. Na, o kalbant apie ilgalaikius tikslus, be abejo, reikia ieškoti problemų šaknų. Piniginis aspektas tikrai yra nepaskutinės svarbos ir DJ Home šiuo atveju nelabai ką gali nuveikti, kadangi fondus uh, daugiau mm, tvarko užvystymą atsakingos institucijos ar skyriai. Tačiau esama tam tikrų drąsių pasiūlymų mūsų komunikate ir aš tikiuosi, kad tai prisidės prie e, efektyvumo aspekto. Na, o kalbant apie geografinį pasiskirstimą, mes siūlome tam tikras prioritetinės trečiasias valstybės, tačiau tai nereiškia, kad mes norime apleisti ar silpninti bendradarbiavimą su kitomis trečiosiomis šalimis, kurios čia nepaminėtos. Mes tiesiog norime mm, galbūt daugiau dėmesio skirti kai kurioms iš tų valstybių. Mes norime aktyviau spręsti vidurčiame jūros vidurio kelio mm, problemą ir valstybės, kurios yra tranzitinės arba kilmės šalis mm, būtent šiame migracijos kelyje e, sulauks ypatingo dėmesio, bet tai nereiškia, kad mes atsakysime bendradarbiavimo, kuris yra pasiektas su kitomis regiono valstybėmis. Be abejo, komisija draugė su ponia Magarinė ir išorinio veiksmų tarnyba rengs mechanizmą, kuris leistų, kaip visų pirma, viduje organizuoti šitą veiklą, kaip um, sukurti visas reikiamas struktūras ir valstybės narės iš savo pusės irgi turėtų panagrinėti savo galimybės, o po to mes pradėsime kalbėtis būtent šioje dvasioje su trečiosiomis valstybėmis. Ačiū. Ir dabar pradėsime diskusiją, ponia Rusti. Labai ačiū, ponia pirminkė. Turiu klausimą dėl šito kompakt praktinio gyvendinimo. E, Viena vertus, koks bus stebėsinos mechanizmas, kaip bus tikrinama, kaip iš tikrųjų panaudojamos lėšos vietose. Kadangi iš tikrųjų teko girdėti tam tikrų nuogastavimų, pavyzdžiui, vakar aš sutikau su Turkijos tam tikrais atstovais, kurie atstovauja demokratinės jėgas, kokios jos ten bebūtų, ir jie labai nuogastauja dėl to, kaip bus panaudotos europinės lėšos. Ar iš tikrųjų tos lėšos bus nukreiptos į tinkamiem tikslam, ar nebus piknaudžiaujama ir panašiai. Kitas klausimas, koks yra to kompakt turinys, kalbant apie techninę pagalbą, nes jeigu norite poveikio, norite realių rezultatų, Aš manau, kad remiantis įvairiuose pasaulio šalise ir dalyse surinkta patirtimi, būtina yra techninė pagalba, nepakankamai tik tai duoti pinigus. Ar tai numatyta kompakt rėmose? Ar numatytas tam tikras švietimo auklėjimo aspektas, žmogiškų išteklių aspektas? Pateikite mums šiek tiek daugiau informacijos apie praktinį įgyvendinimą. Ačiū toliau, ponė Bjor. Dėkoju, panirmininkė. Manyčiau, kad kaip ir e, ankstesnė diskusijų atveju, kada kalbėjom apie vizų liberalizavimo politiką, susidaro įspūdis, jog e, beveik visos politinė dosie, politinės dosie yra orientuotos į tai, kad užkirstų kelią migrantų patekimui į Europą. Ir tas mus tikrai neramina. Mus neramina tas sustarimas tarp ES ir Turkijos ir migracijos kompakt nes panašu, kad naudojamos visos išorės politikos priemonės, tiek pagalbos politika, tiek priekybos politika ir, ir, ir visa kita, vien tam, kad neleistų migrantam patekti Europoje. Tai yra gėdinga. Vėlgi, nuškame bėmintis, kad reikia pasirašyti sutartį su trečiosiomis šalimis, bet iš tikrųjų kalbama ne apie tai. Kalbame apie tai, kad mm, bus bendraujama su represyviais autoritarniais režimais, tokiais kaip Eritrija ar Sudanas, ir e, mes juos palaikysime. Na, iš tikrųjų, nežinau, ar tai yra geras pasirinkimas. Panašu, kad e, Europos e, ministrai arba Europos biurokratai norėtų sukurti kažkokias izoliuotas saleles, kur būtų sugrūdami tie migrantai toli nuo mūsų sienų, kad neskaudėtų galvos. E, Na ir panašu, kad mes turime palaikančių šalių, kurios visai džiaugiasi e, tokiamis represinėmis priemonėmis. Aš manau, kad plenarėme posėdėje iš tikrųjų tam tikros politinės frakcijos labai kritiškai pažiūrės tą pasiūlymą. Mums nereikia tokių sprendimų, mums reikia daugiau solidarumo, mums reikia pasveikinti pabėgėlius ir Europą palikti atvirą. Grazie, grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Be jokios abejonės investicijų planas Afrikai būtų labai svarbus dalykas, tai galėtų apimti ir e, plačios apimties e, bendradarbiavimo programą. Tačiau šiame pasiūlyme didžiausias dėmesys yra skiriamas e, bendradarbiavimu su trečiosiomis valstybėmis, kad tų valstybių piliečiai mažiau vyktų į Europą ir keliamas tam tikros e, sąlygos. Ir tos sąlygos būtent ir iškraipo normalų bendradarbiavimą, kadangi čia daug pastangų yra dedama dėl bendradarbiavimo jūroje ir tai nesukuria e, jokių naujų galimybių Afrikos jaunimui. Tai nėra pagalba vystamajam bendradarbiavimui, o paprasčiausiai e, yra e, koncentruojamasi dėl kitomis e, sritimis. Ir kaip sakė kolegos, tuo pačiu yra siekiama eksternalizuoti mūsų sienų apsaugą. Atrodo, jog ES e, valstybės praeitais metais įsipareigojo pačios imtis e, priemonių šioje srityje, tačiau padėtis yra dabar visiškai kitokia. Ponas Guerrero Salom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, esu čia šiandien todėl, kad aš esu nuolatinis pranešėjas e, vystomą bendradarbiavimo ir humanitarnės pagalbos klausimų. E, Dėve komitete ir e, dėl to puikiai suprantu išsakytą nerimą e, tų kolegų, kurie kalbėjo prieš tai. Tad e, tiek būtų aiškinimų dėl mano dalyvavimo čia. Dabar migracija tampa viena iš svarbiausių dalykų mūsų išorės politikoje. Viena iš mūsų išorės sienų yra siena su e, Afrikos valstybėmis, ne tiek politiniu požiūriu, kiek geostrateginiu požiūriu. Tai yra susiję su mūsų kaiminystė. Afrikoje yra daug ginkluotų konfliktų, daug skurdo, todėl e, turime suprasti, jog e, tūkstančiai, šimtai tūkstančių afrikiečių, bėgdami nuo tų karinių konfliktų, vyks į Europą. Migrantai, pabėgėliai turi būti esminė mūsų išorės e, politikos e, tema. Partneristė su tomis valstybėmis yra vienintelis e, sprendimas. Mes negalime vienašališkai įpiršti tam, tam tikros politikos toms valstybėms, turime spręsti iškylančias problemas bendradarbiaudami su tomis valstybėmis kaip su partnerėmis. Problemų priežastis yra įvairios. Aišku, kuomet yra keliamas pernelyg griežtos sąlygos, tuomet sunku kalbėti apie vystamą į bendradarbiavimą. Aš nesakau, kad neturi būti tų sąlygų. Yra sąlygos, yra sąlygos susijusios su žmogaus teisėmis, su gera valdysena ir su kitais aspektais, bet tos sąlygos neturi būti siejamos su tam tikrais uh, politiniais e, aspektais. Mes turime užtikrinti geresnės gyvenimo sąlygas e, tose valstybėse, o ne e, kelti sąlygas dėl politinio prieimimo. Aišku, kalbant apie taikomus principus, tarp jų yra ir neutralumo bei nešališkumo principas. Ir tai tam tikrų būdų gali prieštarauti sukeliamomis sąlygomis. Taip pat pagalvokime apie biudžetinę pusę. Būkime atviri ir sąžiningi. Jau turime numatytų lėšų Sirijai vystomo bendradarbiavimo tikslams. Komisija numato jog e, rudenį pateiks tokį pasiūlymą, kuris e, e, galbūt padės sukaupti 62 milijardus eurų. Tai bus kažkas panašaus į EFSI. Reikėtų, kad valstybės narės taip pat prisidėtų prie tų pastangų, tačiau kol kas jos nenori to daryti. 162 milijardų pusė turėtų būti valstybių narių indėlis, tačiau aš nesu labai optimistiškai nusiteikęs šituo klausimu. Afrika yra labai didelis kontinentas, gyventojų skaičius nuolat didėja ir jeigu mūsų pastangos nebus pakankamos, tai iš tikrųjų mes nesusidorosime su e, iškilančiomis problemomis. Aišku, ES neturi nuo savų išteklių pakankamai, bet turime kelti šitą klausimą ir valstybės narės taip pat turi būtinai prisimti savo atsakomybę, nes antraip mes nepasistumėsime prieki. Ponas Kirko. Ačiū, pirmininkė. Visi šie pasiūlymai labai įdomus ir komisijos pastabos įdomios. Norėčiau susitelkti ties lėšų naudojimo klausimo. Ir kaip žodis performance, rezultatai naudojamas. Šis žodis irgi toks daugelypis kaip ir žodis migracija, bet kaip būtų galima vykdyti lėšų panaudojimo tikrinimą. Norėčiau daugiau sužinoti apie tai. Man Šie terminai labai įdomus ta prasme, kad e, prisimenu, kai buvau migracijos ministrų dešimtajame dešimtmetyje, tai neįstengiau tų žodžių naudoti. Pritarčiau tam, kad e, šalims būtų skiriamos, skiriamos paskatos, bet dėl e, bausmių Tai aš manau, kad mano laiko tarp irgi visuomet buvo kalbama apie pasiekmes tiems, kurie nepaklusdavo. Na, tikiuosi, kad šiandieninėme pasaulyje yra šiek daugiau apsvarstyti šie klausimai. Ir kitas klausimas, koks yra tiesioginis ryšys tarp, tiesių, tarp teisėtos migracijos ir neteisėtos, regular and irregular migration. Nes paprastai sakoma, kad jeigu padidėja teisėta migracija, tai sumažėja neteisėta migracija. Ir aš nesu dėl to įsitikinęs, norėčiau gauti šiek tiek faktinės informacijos, nes turiu tam tikrų abejonių. Na ir paskutinė pastaba. Manyčiau, kad ir kokią priemonę taikytume, svarbiausia, kad mūsų požiūris būtų aiškus. Ar mes kalbėtume apie pasiekmes, ar apie legalę, nelegalę migraciją, ar apie valstybės ar asmenis, manyčiau, kad reikalingas visiškas aiškumas ir kartais svarstau, ar nepaskestame tuose gražiuose žodžiuose, kai tikrovė yra visai kitokia. Pone Vikstrom. Ačiū. Tikrai e, paklausiusi Timosei Kirkov e, buvau labai įkvėpta, jis dažniausiai ir vajokauja ir įkvėpia energijos ir kūrybiškumo, kai dėl šio pasiūlymo. Tai reikėtų pagalvoti apie situaciją, kurioje pateiktas pasiūlymas, o situacija tokia, pasaulis dega. Mes visuomet turime bendradarbiauti, turėti partnerių, bendradarbiauti su kaimininėmis valstybėmis, bet kiek? Ar normalu galvoti apie, su, apie sienų e, išplėtimą, apie žmogiškųjų išteklių paiešką, ar mes kalbame apie susitarimo tarp ES ir Turkijos išplėtimą, ar, ar kalbame apie Libiją. Švedijos ministras kalbėjo, naujas Europos reikalų ministras prieš dešimt e, mėnesių kalbėjo apie tai, kad būtinai reikalinga susitarimas su Libija, kuri yra žlugusi valstybė ir kokia šalis bus antra, trečia. Mums dabar reikėtų pagalvoti, kai kalbame apie finansavimą, kad mes jau leidžiame lėšas pagal ES ir Turkijos susitarimą. Ir tai yra nemažos pajamos, nema, ne, nemažos lėšos lyginant su pagalba trečiosiomis šalimis. Ir kokioje situacijoje mes kaip ES veikiame. Ar įgyvendinsime tą Europos tvirtovės savoką? Šis pasiūlymas mus dar labiau priartins prie Europos tvirtovės ir man tai kelia didelį susirūpinimą. Visuomet reikia bendrauti su kaimininėmis šalimis bet e, apie Europos sienų išorės e, nuostatas neturėtume net galvoti. Pone Holsmeier. Ačiū pirmininkė. Daug kas buvo pasakyta. Nebūtinai viskas buvo tiesiogiai susiję su tuo, apie ką kalbame. Kalbama ir apie humanitarnę pagalbą, ir apie vizas trečiosiomis šalimis. Manyčiau, kad mums reikėtų investuoti dar daugiau daug žmonių, tame tarpe socialistų kolegų, kolegų iš socialistų frakcijų, pritarė tam, nes mano, kad yra būtinybė investuoti, nes tuose šalyse nėra nei policijos pajėgų, nei ekonominio augimo, nei ateities perspektyvų, todėl būtina investuoti į tas šalis. Ir kadangi labai daug žmonių bėga iš tų šalių, tai mes turime jas, juos priimti. Suprantama, geriausiai būtų, kad kuo daugiau šių liktų savo šalyse. Uh, Norėtųsi, kad daugiau valstybių kalbėtų apie humanitarinę pagalbą, kad ir Afrikos žemynė valstybės būtų stiprinamos. Kita vertus, jeigu teisingai supratau komisiją, tai mes kalbame ne apie Europos tvirtovę, bet apie tai, kad būtų sustabdyti nekontroliuojami migrantų srautai, dėl, kurio, dėl kurių atsiranda nesutarimai tarp valstybių narių, dėl kurių ES atsidūrė nepalankioje sudėtyje, nes valstybės narys nesusitarė. E, tikrų pabėgėlių prieimimas e, yra svarbus dalykas ir man atrodo mes parlamente tam pritarėme. Yra pasiūlymų dėl legalios, tvarkingos migracijos. Manau, kad tai įmanoma ir apskritai mes negalime rinktis tik gerų dalykų. Negalime rinktis, kam labiausiai norėtume padėti. Bet yra vienas svarbus dalykas, jeigu norime leisti lėšas, tai tai turėtų pasitarnauti regiono stabilizavimai ir turėtų užkirsti kelią žmonių žutims. Bendradarbiavimas su Libija šiuo atžvilgiu. Bendra, bendradarbia juk Saharoje daugiau kaip pusantro milijono žmonių prarado gyvybės keliaudami į Libiją ir buvo galima padėti, kad žmonės nemirtų Saharos dykumoje. Viduržėmio jūra jau irgi tampa kapinėmis. Taigi viskas, ką darome, turėtų būti skirta padėti kuo daugiau žmonių, bet nebūtinai esantiems Europoje. Mes daug diskutuojame su valstybėmis narėmis ir iš dalies esame atsakingi už tai, kad tikslingai būtų skirstomos lėšos Afrikos žemynė ir kad paprastiems žmonėms būtų iš to nauda. Ir jeigu susitartume dėl tokių principų, tai manau parlamentas vieningai būtų tikra jėga. Žinoma, negalime pasirūpinti visų pasaulio, net jeigu ir mėgintume tai padaryti. Bet galime įdėti šio kitokį indėlį ir jis turėtų būti kuo geriau struktūrizuotas. Dabar kreipiuosi į Niderlandų, pirmininkančių Niderlandų atstovus, ar norėtumėt kalbėti? Ne, tuomet komisija, prašau, ponė Gabičiu. Jūs vis sakote, kad aš atstovauju komisiją. Aš vėl pakartosiu, kad atstovauju Europos išorės veiksmų tarnybą, bet dirbu su komisija. Taip, iš tikrųjų esu komisijos e, sudėtyje. Dėl paskutinės pastabos jūs aiškiai pasakėte, kad valstybės narės turi problemų pačios tarpusavyje, visos 28, ir pačios turi problemų tarp vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministerijų. Taigi pirmoji pa, pastaba būtų tokia, prašau, išnagrinėkite šį komunikatą, visus jo teigiamus ir neigiamus dalykus. Ten yra paminėta nemažai klausimų, gal kai ką reikėtų pabrėžti, gal kai kas jau ir taip per daug pabrėžta, bet šiaip ar taip, tai yra labai rimti klausimai, kurie mm, turi būti padėti ant valstybių narių, vadovų stalo. Ir mes turėtume pasižiūrėti, ar jiems pavyks e, apjungti valstybių narių pastangas ir judėti pirmin. Taigi, e, Tai yra pirmoji pastaba. Nežiūrėkite į tą komunikatą kaip e, ponios Mogerinė ar pono Junkerio pareiškimus. Tai yra dokumentas, kuris yra institucijų atsakas, paprašius tarybai pateikti kai kuriuos svarbius klausimus. Taigi tokios bendro pobūdžio pastabos. Daug išsakytų pastabų yra labai svarbios ir nuo jūsų parlamento narių daug kas priklauso. Tai reikėtų sakyti ne mano valstybėms narėms. Tokia būtų bendrojo pobūdžio pastaba, o dabar perėsiu prie esmės. Labai greitai perbėgsiu visus klausimus. Pirmasis buvo dėl susitarimo. Susitarimas tai, jeigu tai būtų galima pasakyti, peržiūrėta dvišalį politikos darbotvarkė su trečiosiomis šalimis, kai tam tikros sudėtinės dalys, kaip teisingumas, vidaus reikalai atspindi žmogaus teisės migrantų srautų valdymą ir taip pat rašoma ir apie nelegalią migraciją. Anksčiau visi tie dalykai nebuvo taip aiškiai išdėstyti. Taigi mes dvišalių būdų turime peržiūrėti savo darbo tvarkę dėl aplinkos, transporto, priekybos, bet taip pat ir dėl teisingumo ir vidaus reikalų. TV ir aspekto. Ir šios dvišalės darbo tvarkis reikalauja įsipareigojimų. Mes suteiksime visas reikalingas priemonės. Pateiksiu konkretų pavyzdį, kad būtų galima geriau suprasti. Pavyzdžiui, Tunisas. Kodėl Tunisas? Todėl, kad pirmiausia, nelabai daug apie tai kalbama, ir todėl, kad komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba šiuo metu rengia komunikatą dėl e, santykių su e, Azija. Taigi Tunisas. Tunisas tai yra šalis, kuri, su kuria jau yra sudarytas asociacijos susitarimas, yra numatytas veiksmų planas dėl kaiminystės politikos. Tai reiškia, kad Tunisas turi dvišalį, dvišalę darbo tvarkę ir patys turi padaryti labai daug dalykų. Uh, Ir vykdant šį dvišalį dialogą mes peržiūrėsime, nagrinėsime įvairias sudėtinės dalis. Ir viskas yra susijęs su emigrantos rautų valdymu, e, minima Ženevos konvencija ir tariamasi, kaip prisidės prie nelegalių migrantų gražinimo. Bet tikslas yra Tuniso įsipareigojimas, nes Tunisas pats prieimė sprendimą, ką norės padaryti, kad vyriausybė būtų socialiai ir ekonomiškai gyvybinga, kad galėtų laikytis tarptautinės teisės ir valdyti savo sienas. Ir tai yra toksai uh, E, protingas požiūris daugiau už daugiau. Kvailas požiūris būtų toks tarsi aš Europai duosiu keletą sausainį, jeigu mes tapsime demokratiški pagal mūsų standartus, o tas protingas daugiau už daugiau, tai jūs patys Tunise Atlikdami vidinį stebėsenos procesą, nusprendžiate, kaip susijęti savo būsimą ekonominį vystimosi procesą su Europa. Ir patys nuspręsite laikytis tarptautinės teisių tarptautinės teisės normų. Kitaip sakant, tai yra savanoriško prisimtos sąlygos. Jeigu pats Tunisas savanoriškai nutarė padaryti keletą dalykų dėl savo, dėl savo pačių labui ir mes įvedame tą migracijos sudėtinę dalį, tai tai yra savanoriškas požiūris ir tai yra tas pagrindas. Ne viename, ne vienas kalbėjęs narys kalbėjo apie sąlygų nustatymą. Taip, yra tam tikros politinės sąlygos, bet jos nėra tokios, kad jeigu priimsite keletą pabėgėlių, tai aš neįsitrauksiu tos lasdos reikalingos politinės sąlygos. Kai kas minėjote diktatorius ar korumpuotas vyriausybės, tai sąlygų ne, neįmanoma nustatyti pasitelkus e, pirago ir botago principą su nedemokratiškomis šalimis. Tarsi Žinoma, galima būtų pasakyti, kad migracija vyksta dėl tsunamio ar dėl kitų priežasčių, bet viena iš svarbiausių priežasčių beveik 18 milijonų žmonių e, išvyksta iš savo šalies dėl to, kad pačios vyriausybės verčia žmonės taip daryti. Ir kai kurios iš tų šalių yra labai turtingos. Ir kaip ten sakoma, neišpilkite, e, ne, ne, neišmeskite gerų dalykų kartu su blogais, bet jeigu norime sukurti partnerystę, tai būt, turėtų būti visapusiška partnerystė ir pasinaudokime šią migracijos krizę ir peržiūrėkime šiek tiek pačią e, partnerysčių savoką su trečiosiomis šalimis. Ir peržiūrėkime, kaip bendradarbiavimui skiriamos lėšos naudojamos. Kartais sakoma, mes prižadėjome daugiau, skirti daugiau lėšų ir ką už tai gausime ir kaip tai bus stebima. Visų pirma, e, tos lėšos yra numatytos pagal e, numatytos ir jos yra kontroliuojamos ir auditorumai kontroliuoja, kaip tos lėšos leidžiamos ir tai yra stebima. Dėl papildomų lėšų, na, aš nematau, kad mes turėtume tų papildomų lėšų, bent jau komisijos biudžete. Ir kai kas labai teisingai pasakė, netrodo, kad ir valstybės narės įsipareigotų mokėti nemažas sumas šiam tikslui. Bet komunikate yra tokia užuomina ir aš įžangoje tai minėjau, kad mums reikia pagalvoti apie naują strateginę viziją. turint galvoje iš Europos investicijų išorinį matmenį. Vėl grįžtų prie to Tuniso pavyzdžio. Tunisas e, yra laisvoje prekybos zonoje su Europos Sąjunga ir Volkswagenas, pavyzdžiui, norėjo investuoti e, Tunise, kad e, Tunise dirbtų rangovai gaminantis dalis automobiliams. Ir kai kas klausė, pavyzdžiui, Italija dėl tokio susitarimo, dėl franšizių tekstilės sektorija galėjo sukurti labai daug, nuo 30 iki 40 tūkstančių darbo vietų Tunise. Taigi komunikate nesakoma, kad rasime 500 milijonų iš rezervo, bet mes turime pagalvoti apie tai, kaip kitaip galima panaudoti bendrijos politikos išorinį matmenį, pavyzdžiui, atviros dangaus nuostatas su Tunisu, kad Raine ar kitos įmonės galėtų, galėtų dirbti Tunise. Tai yra investicijų plano sudėtinė dalis. Ir šiame komunikate yra, nuolai, nu, yra užuominos tokia linkme. Ir kai kalbame apie daugiau už daugiau, Pavyzdžiui, jeigu Tunisas sako, kad mes norime susijęti savo socialinį, ekonominį vystimąsi su Europa, tai mes turime susidaryti susitarimą ir mes turime nuspręsti dėl daugelių dalykų, bet ir mes turime laikytis įsipareigojimų. Kitas dalykas - dėl teisėtos legalios migracijos. Ir buvo paminėta legali migracija ir prisimenu, kaip vidaus reikalų ministras prieš 15 metų kalbėjo tuo met, kai aš e, dirbau komisijos nario Vitorino spaudos atstovo. Ir tuo metu vyko, buvo pateiktas bendras pasiūlymas dėl bendros prieglopščio prašymo ir migracijos sistemos. Ir tuo metu labai rimtai buvo svarstoma, kaip protingai naudoti pagalbą ES lygmenių legaliai migracijai. Pabėgėliai yra pabėgėliai, tai jau yra kita grupė. Ženevos konvencija taikoma, yra ir humanitariniai, ir solidarumo aspektai. Bet kai dėl legalių migrantų, kurie nu atvyksta į Europą, tai mes irgi kalbame apie tą mm, pasiūlą paklausą, apie darbo rinką, kuri gali būti nereglamentuojama arba reglamentuojama šiek tiek ir pavyzdys. Prieš 15 metų tuo metu komisijos narys Vitorino pasiūlė laikiną, laikinus leidimus dirbti žemės ūkio srityje. Ir tai buvo tuo metu, kai Prancūzijoje vyko krizė, kai Marokė buvo sunkumų, o mintis buvo tokia – kad iš valstybių į pietus nuo Saharos atvyktų darbininkai, kurie padėtų nuimti pomidorų derlių. Ir tuomet buvo labai įdomu stebėti, kai daug vyriausybių ir ypač tam tikros politinės partijos kaltino tokį sprendimą, nes buvo teigiama, kad tie žmonės yra išnaudojami, jie yra jie atvyksta į Europą, jie dirba 3-4 mėnesius, išnaudojami ir po to jie išsiunčiami. Bet kita vertus, tai tegul jie atvyksta nerizikuodami gyvybę, kol dirba, tegul turi e, sveikatos socialinį draudimą ir tegul uždirba normaliai, grįžta į savo namus ir atvyksta kitais metais, o grįžę tegul rūpinasi savo šeimomis. Tai yra toks paprastas pavyzdys, bet vėlgi grįžtų prie pirmojo klausimo. Sudarant partnerystę su trečiosiomis šalimis, mes nenorime aptarti tik redmisijos klausimų, nes tuomet nėra jokio išorinio matmens, kai kalbame apie išorį sienas. Tai yra partnerystės, kai reikia tai traukti, bet reikia traukti ir legalę, legalios migracijos klausimus. Na, manau, tiek, bet svarbiausia, ką norėjau pasakyti, tai yra štai komentuo savo pastabas skirkite ne tik man, bet ir valstybėms narėms. Neužmirškite, kad šis komunikatas yra kad jį parengė. Jis yra parengtas dėl to, kad taryba to prašė, dėl to, kad ir anksčiau buvo toks prašymas ir tarybos išvados buvo parengtos, kai prasidėjo migracijos krizė ir pirmosios tarybos išvados buvo parengtos valstybių vadovų ir vyriausybių lygmenyje Ir pirmasis prioritetas buvo pasirūpinti sienomis ir taip toliau. Ir sukurti išorinį matmenį, kitaip sakant, nebuvo sakoma siūsti atgal, bet toks buvo politinis atsakas. Norėčiau, kad jūs e, peržiūrėtumėte TVR ministrų spa, praėjusių metų spalio mėnesį parengtas išvadas, regis spalio 15 dieną. Ir jeigu paskaitysite tas išvadas, jas parengė valstybės narės ir iš esmės tai buvo valstybių narių žinia mums, ES institucijoms ir įpareigojimai. Tai štai ten yra parašytas, įtvirtintas tas daugiau už daugiau ar mažiau už mažiau principas. Pavyzdžiui, jeigu jūs nebendradarbiausite, tai tuomet aš išsitrauksiu botagą. O po metų buvo parengtas komunikatas, kuriame buvo kalbama apie partnerystę, įsipareigojimus ir vienoje ir kitoje pusėje. Ir žinoma, rašoma ir apie redmisiją, to buvo prašoma, bet tai jau yra vis kompleksinių, komple, kompleksinis dalykas. Ačiū toliau Home generalinio direktorato atstovas. Ačiū, tik tai keletą dalykų norėčiau pasakyti dėl techninių aspektų, nes pačią savo kalionelo puikiai pristatė. Pirmiausia, dėl partnerystės, dėl partnerystės dvasios, dėl susitarimo migracijos klausimų. Mes nenorime įvesti to šorinio sienų matmens, bet norime sustiprinti tų šalių pajėgumus, kurios turi ginti savo sienas. Ir kai vykstate į tą šalis, tai girdite, kad e, jos yra tuo labai suinteresuotos, nes niekas nenori, kad per sieną nekontroliuojami vyktų įvairūs prekeiviai, kontrabandininkai Na, o antras dalykas toks. Mes norime prisijimti savo atsakomybę dėl tarptautinės apsaugos ir niekas nesiūlytų e, sulaikyti tikrus pabėgėlius. Mes siūlome sukurti daugiau teisinių būdų tame tarp ir apgyvendinimui. Kitaip sakant, mes nesišaliname, ne, nevengiame savo atsakomybės. Yra toks reiškinys, kad netgi bėgantieji iš konfliktų zonų nori pasilikti kuo arčiau savo namų, pavyzdžiui, Etiopijoje ar Libane. Ir tose šalyse labai svarbu, kad jie galėtų likti taip, kaip nori, nes Jeigu nėra jokių sąlygų, tai tuomet jie judės dar toliau. Bet e, mes nenorime jiems užkirsti kelio atvykti į ES, tiesiog norime, kad jie turėtų geresnės sąlygas pasilikti ten, kur nori pasilikti. E, Home generalinis direktoratas gal nėra tas direktoratas, kuris geriausiai galėtų komentuoti šią priemonę, bet vėlgi pažvelkime į galimybės. Mes norime pasakyti, kad norime bendradarbiauti, norime sustiprinti savo pagalbą, norime tai daryti partnerystės dvasia, pažiūrėti, kas būtina, kas ne. Bet turime išsiaiškinti tas situacijas, kada jau trauksime stabo tagą. Uh, ir turime pasižiūrėti, ką būtina padaryti dirbant su tomis šalimis. O dėl ar tai turėtų būti techninė pagalba, ar tai turėtų būti keitimasis gerąją patirtimi, e, mes turime patirties ir dėl pajėgumų stiprinimo. Yra ir daug agentūrų dirbančių tais klausimais. Na ir jeigu yra poreikis, mes galėsime tai pritaikyti. Thanks for all the interventions and now we will uh... Ačiū už pasakymus ir dabar perėmėme prie kito darbo tokios punkto, bet prieš tai padarant norėčiau paskelbti, kad paskutinis šio ryto darbo tokios punktas, penkioliktasis, turės būti atidėtas, kadangi ponas Fains lėktuvas vėluoja. Taigi turime šiek tiek perstumdyti darbo atvarkį ir vis dėlto gal šis punktas atsidurs rytojus ryto darbo atvarkį. O dabar periname prie kito punktu, būtent kas vyksta dėrybose dėl Europos sienų ir pasienio apsaugos tarnybos. E, nuo paskutinio balsavimo vyko trys dialogai ir dabar suteiksiu žodį panašiai ponui Pabriks, kad jis informuotų apie vėliausią vėliausius procesus trialogę. Ačiū, Kinga. Iš tikrųjų, jau nemažas darbas nuveiktas. Kalbant apie Europos e, pasieniečių pasiūlymą įsteigti Europos pasienio agentūrą. Ir galbūt tiem, kas ne visai kasdien stebi ir seka šį procesą, galiu priminti, kad tai yra labai svarbus tiek strategiškai, tiek politiškai, tiek institutiniu požiūriu e, projektas, jis aktualus mums visiems, kadangi kalbama apie tai, kaip stiprinti Frontex agentūros įgaliojimus ir atsakomybės rytis ir kaip rasti galimybę, veiksmingą galimybę. pagerinti Europos išorinių sienų priežiūrą ir administravimą. Žinote, kad šiuo metu Europas susiduria su beprecedentinė migrantų krize. Taip pat e, auga nusikaltimo terorizmo grėsmė susijusi su nestabilumu įvairiuose pasaulio regionuose. Ir šitos perspektyvos vernant mes neturime tiek jau daug galimybių ar maneravimo laisvės, kalbant apie mūsų išorinės sienas Na, tai yra vienas iš sudėtingų dalykų ir vėlgi galėčiau pasakyti, kad žvelgiant taip pat e, iš valstybių narių bei Europos piliečių perspektyvos arba juokiamis, ką atstovauja e, Europos parlamentas, visi laukia, kad būtų pasiektas e, kažkoks tai veiksmingas sprendimas ir e, Europos parlamentas šiuo atveju. E, turi įrodyti, kad jis gali priimti kažkokį tai sprendimą, kuris pozityviai paveiktų mūsų gyvenimą, mūsų piliečių saugumą ir kuris taip pat garantuotų kuo aukštesnius e, standartus e, visiems tiem nelaimėliam, kurie mėgina pasiekti ES e, krantus, ieškodami saugumo ir vilties ateičiai. Kalbant apie situaciją. Trialogę galėčiau tik tai patikti jums naujausios informacijos, kad e, per gana trumpą laikotarpį ir surenkti penki techniniai sutikimai, trys trialogai, iš kurių paskutinis baigėsi vakar. Na ir aš galiu pasakyti, kad pasiekta ženkli pažanga daugelio atveju dėka mūsų patarėjų ir asistentų e, pasišventusio darbo ir taip pat dėl puikaus bendradarbiavimo tarp mūsų šešėlinių pranešėjų. Taigi galiu tik tai padėkoti jiem visiems už jų dalyvavimą, už jų nuveiktą darbą. Ne visada lengva mm, susitarti, bet toks jau gyvenimas. Ir aš manau, kad e, vis dėlto e, sveikas protas triumfuos galų gale ir mes, e, kaip galima greičiau, galėsime tiek komitetui, tiek plenariniam posėdžiui pateikti puikų dokumentą. Panašu, kad artėjame prie susitarimo su taryba e, visą eilę klausimų ir galbūt trumpai apžvelgsiu tos klausimus, kurie na, yra, sakykime, pozityviam kelyje. E, taigi, pirmiausia, ketvirtasis straipsnis, tai yra mm, savoka, kas yra integruotas Europos sienų tvarkymas arba priežiūra. E, Artėjom prie sutarimo, taip pat bendrai yra sutarta ir praktiškai jau primta, kad tai, kiek kalbama apie Europos sienas ir jų apsaugos agentūrą. Čia Europos parlamento vaidmuo ir atskaitomybė jam turėtų aukti. Viena vertus tai suteiks didesnės pagarbos mūsų institucijai, kita vertus e, suteiks svorio mūsų sprendimams, kadangi be abejo e, teisės ir atsakomybė neatsiemi vieni nuo kitų. Ir e, sąžininkai pasakysiu, kad tiek taryba, tiek e, komisija iš pradžių dvėjojo dėl kai kurių dalykų, tačiau panašu, kad pastumėme į priekį. Kalbant apie vadamosius kontaktinius pareigūnus, liaison officers valstybėse narėse, pagal 11 straipsnį vėlgi artėjame prie sutarimo, nepaisant įvairių prieštaravimų, kuriuos įsakė taryba ir valstybių narių delegatai, mes E, pamėginome paaiškinti e, jiems, e, kokios būtų pareigos, kokia būtų atsakomybė šitų narių galų gale. Jie prisidėtų prie to, kad būtų palengvintas pasikeitimas informacija, būtų tarpininkaujama tarp valstybių narių ir iš tikrųjų turbūt sunku įsivaizduoti, kad būtų galima efektyviai valdyti, saugoti mūsų išorinės sienas ir laiku pateikti reikiamą pagalbą, jeigu nebus atitinkamos informacijos. Taigi, uh, Šitie kontaktiniai pareigūnai, kurie buvo mūsų pasiūlymas trialogui, mes tikiuosi pagerinsime padėtį ir taip pat pagerinsime tekstą, kurį mums pradžioje pateikė komisija. Dar kitas dalykas, kur irgi galiu pranešti apie pažangą, yra e, pažydžiamumo įvertinimas. Tai bus svarbi priemonė agentūrai, kuri leis įvertinti potencialiai silpnasias grandis pasienyje Ir tai savočiškas papildantis mechanizmas prie Šengeno vertinimo mechanizmo. E, šie du mechanizmai veiks lygiai greičiai ir iš um, tikrųjų puiku, kad e, tai leis mums geriau suvokti, kas vyksta, kur, kada ir suvokti tai laiku. Kalbant apie techninę įrangą, irgi pastebėta tam tikra pažanga, kadangi vėlgi svarbu suvokti, jog e, norėdami suteikti reikiamą ir savalaikę pagalbą žmogiškais ištekliais, mes visų problemų neįspręsime. Jeigu atvyks tie žmonės, bet jie neturės reikiamų techninių priemonių, jie tiesiog negalės e, vykdyti savo pareigų. Taigi turime tuo pačiu e, numatyti pagalbą ir žmogiškaisiais ištekliais, ir techninėmis priemonėmis. Ir be abejo valstybėm narėm uh, gali kilti tam tikrų problemų, ypatingai tam valstybėm, kurios turės pateikti šias techninės priemonės. Mes e, palikome tarybai šiek tiek laiko apsispręsti, kaip tą organizuoti, kaip visą tai būtų padaryta, tačiau aš esu tikras, kad jie ras sprendimą, nes jeigu jau buvo susitarta dėl operatyvaus žmogiškų išteklių pateikimo, tai matyti, jie ras sprendimą ir susijusius techninę įrangą. E, Kalbant plačiaja prasme apie vadinamąjį 1500 e, pasieniečių, na, panašu, kad teks pritarti tarybos pasiūlytams, pasiūlytiems skaičiams. E, tai yra, kiekviena valstybė deleguos tinkamą skaičių, kaip numatyta, tam, kad būtų surinktas tas 1500 pasieniečių bendras skaičius. Mes be abejo labiau palaikėme komisijos pasiūlymą, tačiau mes matome ir tam tikros racijos tarybos patiktos argumentuose. Be to yra numatoma galimybė prireikus, ypatingų kažkokių tai krizių atveju, pateikti ir daugiau žmonių. Tačiau labai svarbu, kad būtų e, rezervuoti tie e, 1500 e, žmonių, kurie tikrai žino, kas vyks ateityje ir ko tikėtis. Tačiau mes kuriame be abejo agentūrą e, ne metams, ne dviems, o mažų mažiausiai artimiausiam dešimtmečiui. Taip pat pasiekta esminė pažanga dėl esminių teisių. Pateiksiu keltą pavyzdžių. Pavyzdžiui, pirmajame straipsnėje paminėtos pagrindinės teisės, taip pat e, reglamento dalyko apibriežtie. E, yra apie tai užsiminta ir taip pat mes e, pasitengėme užtikrinti, kad um, tie už pagrindinės teisės atsakingi pareigūnai turėtų irgi visus reikiamus išteklius um, ir galėtų ir mes galime būti tikri, kad bus pasirūpinta ir reikiamas ištekliais, ir reikiamas teisinėmis nuorodomis. Uh, Ir manau, kad mm, šiuo atveju niekas negalės skūstis, kad parlamentas ignoravo mm, pagrindinės žmogaus teisės ir jų problematiką. Aš esu tikras, kad visi mes e, sakėme tam tikrų nuogastavimų ir surūpinimo dėl pagrindinių teisų ir mm, tai siejame su šios agentūros kūrimu. Be abejo, nėra turbūt kelio be duobių ir Čia mes taip pat turime keletą problemiškų straipsnių. Trialogai tęsis, techniniai sutikimai irgi tęsis ir aš tikiuosi, kad tam tikros pažangos bus pasiekta ir tais danys svarsis klausimus, paminėsiu tik tai keletą. Vienas iš jų, e, kur vis dar liko nespręstų problemų, tai yra situacija susijusi su mm, skubiais veiksmais, mm, kalba apie 18 straipsnį. Europos parlamentas nusprendė čia palaikyti taryb... mintį, kad taryba turėtų mm, priimti sprendimą, tačiau e, mūsų pozicijos įsiskyrė su tarybos e, nuomonė dėl to, ką reikėtų daryti, jeigu tam tikra valstybė narė atsisako bendradarbiauti. Be abejo, kalbame apie mažai tikėtinę, hipotetinę situaciją. Šiuo atveju, kaip žinote, taryba pasiūlė, kad tokioje situacijoje agentūra veikiau turėtų būti leidžiama mm, įvesti vidaus sienų kontrolę. Mes kol kas dar mm, tarpusavėje neturime aiškaus sustarimo. Sakyčiau, kad kolegos komisijoje mm, mums visiems primena, kad jeigu E, sukursime tigrą, taip sakant, negalime iš karto e, to tigro nusiųsti pas veterinorių ir išrauti visus dantis. Taigi, jeigu mes sukursime kažkokį tai teisės aktą, mes turime pasirūpinti taip pat um, ir tuo, kad um, tas teisės aktas būtų vykdinamas, įgyvendinamas, nes kitaip mes tiesiog pakertame savo pozicijas. Ir aš esu dėl to giliai įstikinęs, palaikau tokią poziciją ir aš manau, kad gal galės sveikas protas nugalės. Toliau e, taryba norėtų išbraukti e, žodį kaust, e, pakrantę iš antraštės. Mes tam priešinamės, kadangi nors ES nėra sala, tačiau vis dėlto nemaža sienų dalis yra vandens sienos, neramios sienos ir mes iš tikrųjų turime apie tai kalbėti, jeigu norime spręsti ten iškilusias problemas. Dar vienas klausimas, kur nėra iškaus susitarimo, būtų vykdomo direktoriaus skirimas ir instituciniai klausimai. Mes tikimės, kad pavyks pasiekti pusiausvėros tarp e, valdybos, kur atstovavimas valstybės narės ir e, ehm, vykdomo direktorius. Siekiame tam tikro galimo kompromiso ir vėlgi visiškai akivaizdu, kad nesvarbu, kad ir kai baigsis šitą diskusiją, parlamento vaidmuo bus stipresnis negu anksčiau ir tai yra svarbu vėlgi nepamirštant, kad teisės susijusios su papildoma atsakomybė. Na ir dar vienas klausimas, kur apskaitai, bent jau kol kas nėra jokio susitarimo, tai yra skyrius dėl gražinimų. Kadangi agentūra turėtų papildomų e, atsakomybės ryčių susijusių su asmenų gražinimu, tačiau dalis klausimų yra dar neįspręsta ir čia mes kol kas nerandame bendro sutarimo. E, E, turiu priminti, kad šiame dokumente gražinimo klausimas yra kertinės svarbos ir negalime pritarti dokumentui, jeigu jame nebus toli siekiančių e, gerai integruotų nuostatų dėl e, asmenų gražinimo. Na ir apibendrinant, draugės su šešėlinės pranešėjais, patarėjais, asistentais ir panašiai, taip pat turėčiau uh, paminėti ir techninius darbuotojus, ir netgi vertėjus. E, mes visi dirbame ir darome, ką galime, kad pasiektumėm kompromiso dar pirmininkaujant Olandijai. E, be abejo, tai yra labai spartus procesas ir mes turime nepamiršti, kad e, turime ne tik skubėti, bet ir pasirūpinti, kad agentūra būtų veiksni ir galėtų atlikti savo darbą. Tikiuosi, kad čia mėnesio pabaigoje mums e, jau pavyks e, išgirsti gerų naujienų, kad aš galėsiu pranešti, jog dėl visko susitarėme ir tikėkime, kad e, mūsų institucija, tai yra Europos parlamentas, irgi ten išvelgs tam tikrų laimėjimų. E, labiausiai matyt svarbu būtų tai, kad būtų sukurta veiksminga, ir veiksnė agentūra, kuri iš tikrųjų galėtų atlikti savo darbą ir padėtų valstybėm narėm. Mes nebegalime atidėlioti šios problemos sprendimo ir tikėkime, kad e, tai bus e, viena vertus, na galbūt ne, ne visiškai universalus sprendimas, e, tačiau tikėkime, kad daugumą problemų tai padės įspręsti ir padės spręsti laiku. O ateityje ieškosime sprendimų kiekvienai konkrečiai problemai, jeigu jų nepavyks įspręsti. Taigi, e, kol kas iš mano pusės tiek informacijos esu pasirengęs e, išklausyti klausimų, komentarų ar tiesiog palinkėjimų sėkmės. Ačiū, ponia Pabriks. Ačiū už darbą. Ir dabar turbūt galiu kreiptis į šešėlinius pranešėjus. Pone Dermüller, ar norite pasakyti, prašau. Labai ačiū, pirminkė. Labai trumpai aš visiškai pritariu pranešėjo išsakytą informaciją, mes e, intensyviai ir labai sėkmingai bendradarbiaujame ir kol kas, e, vėlgi, mano akimis irgi liko tik tai vienas, narbu, galbūt keletas, bet tikrai nedaug e, esminių dalykų, kur dar nėra sutarta iki galo. Žvelgiant iš parlamento perspektyvos, aš galiu pasakyti, kad aš tikrųjų pasiekta daug gerų kompromisų tiek su taryba, tiek su komisija pranešėjas intensyviai dirbo, kad tie kompromisai būtų pasiekti. Ir iš tikrųjų viskas vyksta neblogai. Reali problema mūsų akimis yra būtent va, tas klausimas susijęs su gražinimais, gražinimo operacijomis, gražinimo įgaliojimais. Mes vėl ir vėl pabrėžiame, kad pasienio tarnybos, pasieniečiai negali būti paversti kažkokia tai visuotinė gražinimų agentūra. Mes sutinkame, kad sienų, valdymą, sienų valdyme asmenų gražinimas užima svarbu vaidmenį, bet tai negali tapti pagrindinę užduotimi šitoms e, tarnyboms. Taigi mes ieškome kompromiso, dirbame prie to ir aš esu tikras, kad iš tikrųjų vėlesnėme etape tas kompromisas bus rastas. Ačiū, ponė Nidelmė. Toliau ponė Vikstrom, vietoj ponė Grisberg. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu mūsų šešėlės pranešėjos Natalį Grisbek vardu. Jis negalėjo dalyvauti. Šiame posėdėje pirmą kartą šiame komitete bandysiu prancūziškai e, kalbėti visų pirma. Noriu padėkoti pranešėjui e, už puikų darbą per sunkes dėrybas. Dėrybos vyko labai greitai. Tai štai pati Natali atėjo, tačiau e, šiuo darybų etapu, manau, kad Natali e, pati e, paskui galės pristatyti. Tai, bet pirmiausiai jinai nori pabrėžti, jog gelbėjimo misijos turi būti normalios naujosios agentūros misijos. Toliau dėl agentūros e, struktūros. Mūsų parlamentas ir mūsų ALDE frakcija nuo pat pradžios pasisako už Europinės agentūros e, kūrimą, stiprios agentūros sukūrimą ir būtent todėl veikdamasis tokios agentūros direktorius turi turėti pakankamai galių. Jo paskirimo tvarka taip pat yra esminės svarbos. Labai svarbu, kad e, taryba ir parlamentas vaidintų svarbu vaidmenį paskiriant šį pareigūną. Dabar žodis Natalijai. Dėkoju. E, labą rytą visiems. Noriu iš širdies padėkoti Cecilijai, kuri kalbėjo Moliero kalbą, diplomatijos kalbą. Ir jinai puikiai susidarojo su ta užduotimi, nes yra talentinga ir pristatė pirmosius e, aspektus, kuriems atrodo svarbus. Aš e, atsiprašau, kad pavėlavau, tačiau e, kadangi mūsų kelionė užtruko dvi valandas ir buvo daug kamščių dėl įvairių trukdžių ir galų gale keturias valandas užtrukome. O, e, Ir dėkuoju dar kartą e, Cecilijai, kuri buvo pasirengus už mane paskaityti. Taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už e, atliktą darbą ir padėkoti dar kartą pranešėjai už ryštą, nes e, tai labai svarbus pranešimas tiek turiniu požiūriu, tiek mūsų ryšių su, su piliečiais požiūriu, nes piliečiai ne viską žino, kas vyksta Europoje, tačiau tai yra viena iš temų, dėl kurių piliečiai nori aiškių atsakymų. Cecilija jau e, sakė, jog e, šito klausimu mūsų atsakymai bus bendro požiūrio, bendro pobūdžio, bet nes, jeigu nespręsime šių klausimų, tai negalėsime tinkamai stiprinti nei Frontexą, nei susidoroti su migracijos iššūkiais. Tad e, dėkoju už tikrai kūrybinį darbą, kuris buvo atliktas. Toliau e, gelbėjimas, gelbėjimo misijos jūroje, tai turėtų būti įrašyta į šios agentūros e, E, užduotis. Taryba ir komisija diskutuos taip pat apie tai. Trečias dalykas - visa tai, kas susijęs su gražinimu. Tai yra tos nuostatos dėl gražinimo. Aldė pasisako už tai, kad gražinimo politika būtų veiksminga, kad jinai e, būtų įgyvendinama ir e, kad čia būtų numatytos visos garantijos negražinimo tais atvejais, kai tai susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Toliau Frontexo vaidmuo gražinimo srityje, tai, kad e, agentūra gali padėti valstybėms narėms šioje srityje, jau yra naujas e, dalykas, tačiau uh, Diskusijų metu komisijos e, ir tarybos e, pasiūlymas, kad Frontexui būtų suteikta e, kompetencija užsiimti gražinimo operacijomis iš trečiosios valstybės, iš vienos trečiosios valstybės į kitą trečią valstybę. Tai toks pasiūlymas mums atrodė nepriimtinas, nes mes ir taip turime daug darbo ES viduje. Tad dar šitie papildomi iššūkiai būtų galbūt e, e, susijęs su tam tikra rizika, užtikrinant pagrindinės e, teisės, jeigu tai būtų veikiama iš vienos trečiosios valstybės, gražinant į kitą trečiąją valstybę. Galbūt aš pakankamai sudėtingai pristačiau e, tas mintis, bet dėkoju dar kartą Jums. Aš tikrai dėkoju, Cecilija. E, man jūsų pasakymas paliko gilų įspūdį dabar, nebijok. Na, kaip visi žino, Guiringiau turi daug abejonių dėl pačios idėjos kurti tokią pasienio, europinę pasienio tarnybą. Mes manome, kad svarbu svarbu, kad e, tarybos pasiūlyme iš tikrųjų nebūtų niekur minimas pasieniečių kaip patokius savokos, kadangi e, tarnyba turėtų daryti visai kitus dalykus. Labai svarbu taip pat, kad būtų palisas gražinimų klausimas. Mes parlamente balsavome prieš e, tai, kad naujasis Super Frontex būtų įveltas į gražinimo procedūras, tarkim, tarp atskirų valstybių, sakykim, iš Turkijos į Iraką ir panašiai. Labai svarbu, kad mes tvirtai laikytumės parlamento pozicijos šio klausimu. Europos parlamentas balsavo prieš tokį Europos komisijos pasiūlymą ir aš nematau, kodėl reikėtų kurti kažkokią tai instituciją, kuri tarpininkautų gražimų procedūrose tarp dviejų užsienio valstybių. Mes tikrai negalime tokiais atvejais užtikrinti, kad bus laikomasi prieglopščio e, teisės prieglopščio įstatymo. Ačiū. Pane Bjork, galbūt e, paklausiu dabar komisijos ir tarybos atstovą, ar jie nori ką nors pasakyti. Ne, ponė Pabriks, taip pat ne. Taigi, dėkoju ir linkiu sėkmingų darybų ateityje. Tikimės e, gero, sėkmingo rezultato. Dabar liko 10 minučių balsavimui, iki 10 minučių iki balsavimo, taigi trumpa pertraukėlė, 11.25 bus balsuojama dėl e PPO. So, uh, ask... Kolegos, paprašyčiau jūsų susėsti. Tęsime posėdį, vyks balsavimas. Nesudėtingas balsavimas. Bus du balsavimai vienas klausimas komisijai ir vienas klausimas žodžiu tarybai dėl Europos prokuratūros ir Eurojusto. Prašau susėsti. Ir pradėsime balsuoti. So, let's vote. I... Balsuokime. Norėčiau paklausti, kas už dėl klausimo žodžių komisijai, dėl Europos prokuratūros ir Eurojusto. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir balsuokime dėl klausimo tarybai, vėlgi kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. Taigi šie du klausimai patvirtinti. Ačiū Jums už dalyvavimą šioje balsavimo dalyje. Bet kitas mūsų klausimas yra daug sudėtingesnis. Kita savaitė, antradienio ryte bus sudėtingesnis balsavimas, taigi pasiruoškite. O dabar galime tęsti darbą. Kadangi visi esate susirinkę, tai norėčiau pasakyti, kad šį ryt posėdį pertrauką darysime 12 valandą ir galbūt pono Fajon pranešimas bus perkeltas į kitą savaitę. Taigi šį rytinis darbo atvarkės paskutinis klausimas. Prašau, ponė Makovėjai. Atsiprašau, gal dar galėtumėte pasakyti, pakartoti, ar dėl pranešimas dėl Kosovo bus atidėtas? Taip, nes ponios Fajons lėktuvas vėluoja, ji nespėja atvykti ir paprašė nukelti šio klausimo svarstymą. Bet tikriausiai mes neįstengsime įterpti to pranešimo rytoj, tai turėsime tai padaryti kitą savaitę, bet dabar sekretoriatas ieško tinkamo laiko. Ir mūsų rytinę, rytinės dalies posėdį baigsime 12 valandą. Ačiū kolegos, teskime šį posėdį ir toliau bus pristatyta tyrimas, e, tyrimo projektas ir galutinį milijų tyrimo projektą. E, mūsų komitetas jo prašė. Tai yra poveikio vertinimas dėl uh, rimtų pakeitimų, kuriuos būtų galima įtraukti į mūsų dėrybinius įgaliojimus dėl direktyvos, dėl teisinės pagalbos įtarimiesiems arba kaltinamiesiems vykdant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderių vykdymo procedūroms projektas. Ir mes nagrinėsime, buvo nagrinėjama situacija valstybėse narėse ir buvo atliekamas išsamus poveikio vertinimas, o dabar mes išklausysime poveikio vertinimo rezultatus ir pirmiausia suteiksiu žodį ponė Manijaki Gryvin. Ir ji yra poveikio vertinimo skiriaus vadovė, o po to ponė Dalaporce ir ponė Markovska yra politikos patarėja, taigi ponė Manijaki Gryva. Ačiū, ačiū už kvietimą pristatyti šį poveikio vertinimą dėl komisijos pasiūlymo dėl teisinės pagalbos. Ir dabar norėčiau pristatyti svarbiausius šio tyrimo rezultatus. Pirmiausia, priminsiu situaciją. Poveikio vertinimo skyrius, paprašys lybę komitetui, pradėjo šį tyrimą ir buvo numatyta atlikti poveikio vertinimą dėl pakeitimų ar jie yra reikalingi teisėkuros procese. Lybė komitetas mūsų paprašė įvertinti septynių pakeitimų poveikį, kurie buvo įtraukti į pono De Jong pranešimą, kuriuos, kur, tie, pakeitimai buvo įtraukti 2015 metais. Tai 21, 31, 39, 41, 42 ir 44 pakeitimai. Kaip parlamento tyrimo vertinimo vadovė parašyta, E, buvo nagrinėjimas šių pakeitimų poveikio vertinimas ir ypač tyrime buvo remtasi pagrindų direktyva ir buvo pateikta informacija dėl teisinės pagalbos. Viešųjų pirkimų procedūra, e, procedūra laimėjo milijų įmonė Poveikio vertinimas šiuo metu jau yra visiškai baigiamas ir jis bus pateiktas komitetui netrukus. Pagrindinės išvados bus pristatytos šiandien. Pone Virginija Delapoza, projekto vadovė, ji dirba milijų ir pone Makovska, ji yra pagrindinė tyrėja. Ačiū. Ačiū, ponė Maniekė. Pirmiausia, pristatysime tikslus. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti socialinį ekonominį pakeitimo poveikį ir įvertinti šių pakeitimų poveikį e, kaltinamųjų teisėms ir išnagrinėti alternatyvius scenarius dėl 31-32 pakeitimo, atsižvelgiant į parlamento komisijos ir tarybos vertinimus. Buvo konsultuojamas su suinteresuotaisiais subjektais, buvo e, tariamasi su ekspertais dėl teisinės pagalbos klausimų, atlikome kiekybinę analizę, ji buvo pagrįsta komisijos poveikio vertinimo rezultatais ir ji buvo padaryta įvertinus visas 28 valstybės narės, o kita analizė atlikus 10 valstybių narių, kadangi projektas buvo trumpalaikis, trūko duomenų, todėl negalėjome atlikti kiekybinį tyrimą dėl 41 ir 44 pakeitimų. Vienas iš svarbiausių teisinės pakalbos principų yra tai, kad praktiškai nacionaliniai standartai skiriasi valstybėse narėse. Ir dėl to atsiranda e, e, trūkumų problemų užtikrinant e, teises, kai teikiama teisinė pagalba. Ir šie pakeitimai turės teigiamą poveikį įtariamųjų teisėms ir teisinė pagalba yra teisingo teismo sudėtinė dalis. Jį, su jų pagalba bus galima užtikrinti praktinį, praktinę galimybę gauti, būti ginamam advokato dauguma pakeitimų reikš papildomas išlaidas, bet dėl to bus ir papildomos naudos. Gerai veikianti teisinės pagalbos sistema galėtų pagreitinti procesą, būtų galima sumažinti įkalinimo laiką ir sumažinti neteisingų nuosprendžių tikimybę. Taip pat teismuose būtų geresnė situacija piniginė prasme. Dabar aš kalbu apie sulaikymo vengimo ir neteisingų apkaltinimų e, nuostatas, bet jeigu, net jeigu tai buvo labai sunku stebėti ir įvertinti, tai vis tiek matomas tų pakeitimų teigiamas poveikis. Na, o dabar pristatysime tyrimo pagrindinius rezultatus pagal kiekvieną pakeitimą. 29 pakeitimas, juo yra keičiama taikymos rytis. Taip pat kalbama apie teisinė, teisinės pagalbos teikimą. Koks yra šio pakeitimo poveikis? kai bus iš, išplėsta e, teisinė pagalba ir tiems asmenims, kurie nėra įkalinti, bet kurie, kurie dalyvauja teismo procese, kurie jie ir taip pat bus geriau apsaugoti, nes tuos asmenės taip pat bus atstovaujama ir tokiu atveju sumažys teisų pažeidimas ir bus užtikrintas sažiningesnis teismas. Dėl paprastos teisinės pagalbos tai bus galima kreiptis į advokatą, bus užtikrintas nešališkas teismas per visą procesą. Po to, kai priimamas sprendimas dėl e, nuostatų taikymo. 29 pakeitimas, dėl jo procedūros bus geriau suderintos bus nustatyti mažiausi standartai dėl paprastos teisinės pagalbos, dėl to gali valstybės narės, valstybių narių administracijos gali sutaupyti lėšų. Nors iš tikrųjų pagal šį pakeitimą išlaidos būtų pačios didžiausios ir jos galėtų būti nuo 244 ir 346 milijonų per metus visoje Europos Sąjungoje. Ir Tai reiškia, 60, kad 61 milijonas būtų skirtas tiems e, tų asmenų gynybai, kuriems netimta laisvė ir e, maždaug 200 milijonų dėl to, kad išplečiama taikymos rytis, įtraukiant ir paprastą teisinę pagalbą. Toliau 31 pakeitimas daroma išimtis nedideliems nusikaltimams, tais atvejais, kai sankciją gali taikyti institucija nebaudžiamajame teisme ir kai laisvės atėmimas negali būti nustatytas kaip sankcija. Taigi teisinė pagalba turi būti užtikrinta visame procese iki teismo. Koks bus šio pakeitimo poveikis? Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės bus geriau užtikrinamos tose valstybėse, kuriuose e, teisinė pagalba, e, teikiant teisinę pagalbą daroma išimtis nedideliems nusikaltimams. Ir kitos, kitais atvejais gali niekas nepasikeitė arba valstybės narys gali apriboti teisinę pagalbą dėl nedidelių nusikaltimų ypač baudžiamų kriminalinių nusikaltimų. Apribojus tik neapsiribojus tik nesunkiais nusikaltimais, būtų galima sumažinti išlaidas nuo 0 0,2 iki 11 procentų. Toliau 39 pakeitimas yra siekiama apriboti galimybę valstybėms narėms susigražinti teisinės pagalbos išlaidas. Ir šis apribojimas bus. Šiam apribojimui bus taikomas dvi sąlygos. Pirmoji, galutinė galutinis sprendimas kad asmo netitinka kriterijų dėl paprastos teisinės pagalbos, o antroji sąlyga tokia. Jeigu pateikiama neteisinga informacija dėl finansinės, jei įtariamasis pateikė neteisingą informaciją dėl finansinės situacijos, tuomet būtų galima susigražinti teisinės pagalbos išlaidas. Šis pakeitimas reikštų, kad daug, daugiau asmenų gautų teisinę pagalbą, nes sumažėtų rizika. Ir valstybių narių išlaidos sudarytų maždaug 7 milijonus eurų per metus – bet tai atitiktų 15 procentų tų išlaidų, kurios šiuo metu susigražinamos. Kitaip sakant, valstybės narės negalėtų susigražinti šios sumos dėl tų dviejų priežasčių, kurios, kurias minėjau. Toliau 41 pakeitimas. Jis yra susijęs su nepriklausoma institucija, kad sprendimą teikti teisinę pagalbą ar paskirti teisėją gali nepriklausoma institucija. Šis pakeitimas turės teigiamą poveikį dėl galimybės e, būti ginamam teisininko ir taip pat dėl nekaltumo prezumcijos. Iš esmės, e, tyrimus vykdant institucija galėtų gali skirti pagalbą ar paskirti teisininką, remdamasi savo sprendimais dėl duomenų trūkumo kiekybinio šio pakeitimo vertinimo nebuvo. Kitas pakeitimas yra susijęs su Europos arešto orderiu. Jame yra nustatomas įpareigojimas išduodančiai valstybei nariai kad e, iš ankstinė ir paprastoji teisinė pagalba turi būti taikoma išduodančioje valstybėje. Bet yra nustatoma įpareigojimai trečiai valstybė nariai, kurioje renkami įrodymai teikti teisinę pagalbą. Dėl teisinės pagalbos teikimo užduodančioje valstybėje tai užtikrintų dvigubą atstovavimą ir vykdančioje ir išduodančioje valstybėje narėje dėl galimybės būti ginamam teisininko. Teisininkų bendradarbiavimas abiejose valstybėse reikštų, kad atsirastų mažiau nepagrįstų prašymų. Dėl to būtų galima surasti alternatyvius sprendimus kai kuriais atvejais ir dėl to gali būti atsimti arešto orderiai. Pavyzdžiui, gali būti naudojamos vaizdo konferencijos, užuot rengus tiesioginius po, pobūdžius. Būtų išvengta brangiai kainuojančių procedūrų dėl pasidavimo ir gali sumažėti žmogiškųjų išteklių e, sąnaudos dėl neteisingo apkaltinimo ir ir bendros išlaidos siektų nuo 0,6 iki 1,3 milijonų eurų. Pagal 43 pakeitimą valstybės narys turėtų užtikrinti teisinės pagalbos kokybę ir teisinę pagalbą teis, teikiančių teisininkų mokymą. Nustatomi mažiausi reikalavimai dėl akreditavimo ir mokymo ir tai reikštų, kad teisinė pagalba teikiantys teisininkai būtų, turėtų atitinkamą kvalifikaciją ir įgūdžius ir tai turėtų teigiamą poveikį dėl la, laisvės, tai dėl e, nekaltumo prezumcijos ir kitų dalykų. Ir tai išlaidos būtų daugiau kaip 3 milijonai e, eurų visai Europos Sąjungai. Dėl 44 pakeitimo, tai yra teisė į apeliacinį skundą. Ir šis, šiuo pakeitimu būtų užtikrinta, kad yra teisė į atitinkamas teisės gynimo priemonės pagal Europos žmogaus teisų konvencijos 6-13 straipsnius ir poveikis būtų tuose valstybėse narise, kuriuose iki šiol nebuvo apeliacijos mechanizmo. Tokiu būdu būtų galima išvengti savavališkumo skiriant teisinę pagalbą. Teisiai e, skūstis e, galėtų padidinti skundų skaičių, o tai galėtų reikšti papildomas išlaidas valstybių narių administracijoms. Tačiau tai šis skaičius galėtų ir nebūti labai didelis, turint galvoje tai, kad teisė skūsti egzistuoja daugelie valstybių narių. Ačiū Jums visiems, ačiū už pristatymą. Dabar kreipiuosi kolegas. Ponas Dejanka. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, Emilijų tyrėjams. Manau, kad proceso pradžioje, šių metų pradžioje, kai vyko trišalis dėrybos dėl teisinės pagalbos, tai tada buvo labai svarbu pasakyti tarybai, kad parlamentas labai rimtai žiūri į šį dokumentą ir kad norėtų žinoti, koks galėtų būti mūsų pasiūlymų poveikis. Ir parlamentas patvirtino pranešimą, kuriame aš suderinau komisijos pasiūlymą dėl teisinės pagalbos ir teises, kurias e, turi uh, apkaltinamieji apkal, dėl galimybės naudotis teisininko paslaugomis. Manau, kad poveikio vertinimas, kuriame, kuris buvo atliktas pagal kiekvieną pakeitimą, rodo, kad apskritai tos išlaidos, kurios atsirastų dėl mūsų pasiūlymų, nėra labai didelės, sakyčiau, gana kuklios, o nauda užtikrinant žmogaus teisės e, būtų labai didelė. Taigi tokia tendencija. Toks pagrindinis dalykas. Ir dabar mes darybose su taryba pasiekėme tokį etapą, kai kalbame apie įvairius kompromisus. Ir manau, kad niekada iš tarybos nesu girdėjęs, kad apskritai neįmanoma būtų sumokėti už tai, ko norime pasiekti. Ir ta prasme džiaugiuosi, kad atliktas poveikio vertinimas. Žinoma, laiko nebuvo daug ir buvo labai sunku rasti duomenis e, kiekvienu aspektu. Uh, Ir per trišalės darybas niekada nebuvo pasakyta jokių priekaištų. Ir taryba ir valstybės narės negali, nei taryba, nei valstybės narės negali pateikti duomenų. Ir mes prašome tarybos, jeigu kalbate apie išlaidas, tai prašau pateikti skaičius. Ir manau, kad vienintelė pastaba, kurią galėčiau pasakyti, kad tikrai skirtumai valstybėse narėse yra ir vienos valstybės narys teikia daugiau teisinės pagalbos, kitos mažiau. Ir kai tos šalis, kurios neturi gerai išvystytos teisinės pagalbos sistemos, turės e, skirti daugiau lėšų, kad galėtų tą sistemą patobulinti iki bendro lygio. Bet puiku, kad mes e, norime išteiškinti, kokios bus pasiekmes ir manau, kad kai prasidės trišalės dėrybos, tikiuosi, kad jas pabaigsime vis dar pirmininkaujant Niderlandams, tai žinoma, nors galėtume dėrėtis kiek reikia. Ačiū, ponė Dejung. Daugiau niekas neprašo žodžio. Todėl dėkoju Dėkuoju Jums už atliktą darbą. Ir rytinė posėdžio dalis baigiama. Posėdis bus tęsiamas 15 valandą ir bus keičiamasi nuomonėmis su komisijos nariu atsakingu už migracijos klausimus, ponu Avramopolos. Gerų pietų.